Bene, allora, iniziamo subito. Kągi, pradedame posėdį. Kolega Merkis pasisakys apie žmonėms skirtame vartoti vandenyje esančias radioaktyves medžiagas. Iš karto žodį suteikiu kolegai Merkis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už kantrybę visiems. Mano svarbiausi komentarai šią temą būtų tokie. Gaila, kad Europos komisija nori veikti pagal Euratomo sutartį, tik pagal jo apriepti. Tai reiškia, kad nebebus užtikrinama stebėsena ir kontrolė. Europos parlamentas nebegalės to daryti. Mūsų vaidmuo bus labai ribotas sprendimų prieimimo procese ir demokratinė kontrolė bus mažesnė. Tai yra praradimas. Visuomenės sveikata yra ta tema, kuri rūpi visiems piliečiams. Tuo būdu tai yra susiję su, ir su mumis, su, nes mes atstovaujame mūsų rinkėjams, mūsų piliečiams. Jų sveikata yra mums rūpimas klausimas. Todėl norėčiau užduoti klausimą komisijai, tiksliau paraginti komisiją atkreipti dėmesį į Europos parlamento nuomonę šios direktyvos klausimų. Kai dėl įdėgymo susirūpinimą kelia tai, kad direktyva dėl radioaktyvių medžiagų žmonėms skirtame vandenyje nėra tinkamai gyventinama. Tikiuosi, kad Europos komisija tinkamai įvertins šį aspektą. Be abejo, yra daug klausimų susijusių su vandeniu, yra daug reglamentų ir direktyvų, tačiau gerimo vandens direktyva yra e, ta e, tema, ta, ta, tas dokumentas, kur kalbama apie gerimo vandens kokybę, būtina e, brėžti, kad yra ta tema, kuri turėtų patekti e, į Europos Sąjungos sutarties apriepti. Tad reikėtų laikytis tos direktyvos reikalavimų ir e, visi teisės aktai susiję su vandeniu, su geriamu vandeniu ir kitais e, vandenimis turėtų būti tas irtis, kur veikia aktyviai ir Europos parlamentas. E, kai dėl vandens naudojamo maisto pramonė, reikia pasakyti, kad jo yra daug. Pozityvi pastaba būtų ta, kad, kad E, Radžio klausimas buvo iškeltas, kai dėl vartotojų valstybės narės turimtis priemonių, kad užtikrinama yra info, užtikrinamas informacijos teikimas e, vartotojams. Valstybės narės turi teikti ataskaitas žmonėms apie kokybę ir taip pat renkti brandolinės saugos ataskaitas ir užtikrinti, kad tie duomenys yra parengti ir vartotojams pasiekiami. Valstybės narės turi imtis veiksmų vandens kokybei pablogėjus, kad kokybė būtų tinkamai atkurta ir kad nebūtų pavojus visuomenės sveikatai. Aš manau, kad kas penkis metus Europos komisija turėtų peržiūrėti direktyvos priedus atsižvelgdama į mokslo pasiekimus ir naują informaciją. Lauksiu atsakymų iš Europos komisijos ir norėčiau E, paklausti, kaip mes, kaip e, visuomenės interesų atstovai, galėtume būti geriau įtraukti į šios direktyvos e, įgyvendinimą ir kaip mes galėtume padėti geriau užtikrinti visuomenės sveikatą. Dėkoju. Grazie, la parola. Dėkoju. Žodis kolegai Rezina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai vertinu ponios pranešėjos energingą veiklą. Ji labai aktyviai dirbo prie šios temos, prie radioaktyvių medžiagų žmonėms skirtame vandenyje. Buvo pateikta daug siūlymų, jos pateikė mūsų pranešėja, tačiau ne visi tie siūlymai yra reikalingi. Aš manau, kad originalus tekstas padėtų pasiekti to paties rezultato, tačiau yra keletas dalykų, kuriems galiu pritarti tuose siūlymuose. Mano siūlymas būtų toks. Reikėtų septintą pakeitimą vietoj antrojo e, įrašyti. Ir aš manau, kad būtų gerai turėti tam tikrus savoko apibrėžimus, tai padėtų suprasti, kas ir kaip. Kita vertus, negalėčiau paremti devintojo pakeitimo. Mano supratimu, jis kartoja tai, kas jau buvo pasakyta, todėl jis šiek tiek klaidina ir nėra būtinas. Vienuoliktasis pakeitimas. Čia matau problemą, nes supainiami skirtingi teisiniai dokumentai paremti skirtingų juridinių pagrindų. Čia mes kalbame apie siūlymo įgyvendinimą. Ir galbūt viskas galiausiai baigsis gerai, tačiau norėčiau, kad būtų pateikta teisinė analizė, reikėtų jos sulaukti. Ir pateiksiu savo pakeitimus. Dėkoju. Grazie, la parola. Dėkoju. Žodis e, kolegai Ol. Dėkoju. Dėkoju. Džiaugiuosi e, pranešėjos e, parengtų pranešimų. Džiaugiuosi tuo, ką jis sako. Na, iš tikrųjų, mes kalbame apie dalyką, kuris labai svarbus visuomenės veikatai. Ir labai keista, kad e, nesilaikom, nesiūloma laikytis bendro sprendimo prieimimo procedūros, o rem, siūloma remtis Euratomo sutartimi. Tai nėra primtina. Ši direktyva tiesiogiai veiks e, piliečių sveikato, mes atstovaujam piliečiams. Labai svarbu, kad būtume nuoseklų šiuo klausimu ir kad vienodai įgyvendintume visus reikalavimus tikiuosi, kad Europos komisija elgsis tvirčiau, kad priverstų valstybės tinkamai įgyvendinti numatytus teisės aktus, na bent jau geriamo vandens direktyvą, kuri jau yra ES teisino dalis. Pritariu pranešėjai, kad maisto pramoniai vartojamas vanduo turi patekti iš šios direktyvos, kurią aptarėme apriepties rytį. Labai skirtingi yra siūlomi apibrėžimai, kai kalbame apie maisto e, pramonėje naudojamus dalykus. Mes čia kalbame apie radioaktyvės medžiagas, apie salmonėlės ir taip toliau ir panašiai. E, vanduo naudojamas kitoms reikmėms yra reglamentuojamas kitaip. Ir uh, būtų puiku, kad maisto pramonė prisitaikytų prie keliamų reikalavimų. Tad maisto pramoniai naudojamas vanduo turi būti labai aukštos kokybės, tokios pat aukštos kokybės kaip geriamas vanduo. Taip pat yra labai svarbu, kad direktyvoje būtų atsižvelgiama ir į ilgalaikį sąlytį su mūsų aptariamų produktų, šiuo atveju su vandeniu. E, svarbu, kad žmonės nesusidurtų su ilgalaikiu radioaktyviu poveikiu. Norėčiau, kad būtų labiau tvirtai formuluojamas pasisakymas dėl visuomenės informavimo. Manau, kad skaidrumas yra labai svarbus dalykas čia kad žmonės jaustų pasitikėjimą, kad jaustųsi saugus dėl savo sveikatos, kad žinotų, kad jų geriamas vanduo yra saugus ir kad ten nėra jokių radioaktyvių medžiagų. Aš manau, kad nuostatos dėl, dėl netitikties taisyklių turi būti sustiprintos norėčiau, kad būtų numatyti atitinkami sprendimai, kad valstybės narės numatytų galimybę teikti skubiai tinkamos kokybės vandenį piliečiams, jeigu geriamas vanduo yra užkrestas radioaktyvimis medžiagomis. Na ir apibendrindama, norėčiau pakartoti, kad remiu pranešėjos pasirinktą kryptį, remiu jos komentarus ir turime formuluoti šio dokumento tekstą kaip galima tvirčiau, turime pabrėžti tuos dalykus, kurie visuomenė yra, jūsų visuomenės sveikata yra svarbiausi. Mes kalbam apie aiškius techninius reikalavimus, o Euratomo e, aprieptys dėja šiuo atveju yra nepakankama. Dėl to tenka tik apgailę stauti. Dėkoju. Grazie. Però... Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Jansen. Ne, e, ir niekas nenori pasisakyti, tuomet žodis komisijos atstovai. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes, aš atstovauju direktoratui at, um, tyriančiam šios klausimus. Noriu pasakyti, kad labai vertinu pranešėjus atliktą darbą ir Europos parlamento narių atliktą darbą šio klausimu rengiant šį dokumentą. Aš pozityviai vertinu šį dokumentą, svarbu, kad direktyva būtų kuo greičiau priimta, nes jau kurį laiką e, jis svarstoma, bet nepriimta. Euro, Euratomo sutartis yra, svar, sutartis yra svarbi, man atrodo, tai yra teisingas juridinis pagrindas. Mes žinome, E, kokios yra pasiekmes tos sutarties naudojimo kaip teisinio pagrindo, tačiau nėra jokių abejonių dėl to, kad tolesnėse diskusijose su taryba mes atsižvelgsime į pakeitimus, kuriuos pateikė Europos parlamentas. Aš manau, kad visi pakeitimai, kuriuos pasiūlė pranešėja, atitinka komisijos siūlymo dvasę, yra sustiprinami kai kurie reikalavimai, pabrėžiamos kai kurios konstatuojamosios dalys ir dabar e, turime pasižiūrėti, ar formuluotės atitinka mūsų keliamus tikslus. Mes bandėme kuo plačiau naudoti tą pačią leksiką, tuos pačius žodžius, kaip 98 metų direktyvoje. Ir stengiamės išvengti sumaišties, rengiamės, kad būtų atitikti visi reikalavimai. Džiaugiuosi tais pakeitimais, kur yra panaudo, paminėtas vandens vartojimas maisto pramonėje, to vandens kokybė, tai neprieštarauja mūsų tekstui, kadangi mes antrajame straipsnėje minėjome visas išimtis ir apibrėžimus, kurie buvo minėti 98 metų direktyvoje. Ten yra kalbama apie vandenį e, skirtą vartoti žmonėms. Septintame D straipsnėje mes taip pat kalba apie vandens kokybę naudojimą maisto pramonį. Tačiau, aišku, geriau viską išdėstyti detaliau ir apibriežti visas reikiamas savokas šioje direktyvoje. Šiek tiek abejoju dėl devinto straipsnio kaip ir 4.1 straipsnėje. Ten yra kalbama apie vandenį, kuriame nėra jokių radioaktyvių atliekų, kuris galėtų kenkti žmonių sveikatai. Tačiau galima pasakyti, kad labai sunku yra užtikrinti, kad nebus jokių at radioaktyvių atliekų. Tačiau svarbiausia yra numatyti reikiamus lygius. Aš taip pat abejoju dėl pranešėjos ir paskutinės kalbėtos nuomonės, kad turi būti įmamas įskubių priemonių tuo atveju, jeigu vandens kokybė netitinka nuotytų reikalavimų, tai atitinka direktyvos dvasia, tačiau mes bandėme atspindėti e, 98 metų direktyvoje numatytus lygius ir, ir, ir siekius. Jeigu nes paaiškėja, kad dėl ta, tam tikrų priežasčių kartais yra neįmanoma pat, nu, įvykdyti to, ką minėjo pranešėja, kas jos nuomonė turėtų būti daroma. Nes imtis neatidėliotinių priemonių ne visada reikia, tačiau aišku, valstybės narės imasi paprastai tokių priemonių nedelsdamos. Turiu dar vieną tokią pastabą, aštresnę galbūt. Mes, aišku, galime uh, kalbėti apie skaidrumą, apie būtinybę reguliariai teikti ataskaitas apie vandens kokybę, bet Euratomo sutartie 26 straipsnis, kur yra pasakyta, kad valstybės narės turi teikti ataskaitas. Ir mes turime reikiamą juridinį pagrindą, kuriame numatytas reguliarus ataskaitų teikimas ir taip pat numatytas reikiamas kokybės užtikrinimo reikalavimas. Tad pranešiai vietoj branduolinės saugos direktyvos 2009 metų siūlom, neteisingai siūloma daryti nuorodą į branduolinės saugos direktyvą 2009 metų. Ir aš manau, kad turime nepamiršti, kad yra įvairiausios kilmės natūralaus radioaktyvumo aplinkoje. 26, nuorodo 26 ir 25 straipsnį Euratomo sutartyje, manyčiau, būtų daug e, rim, rimtesnis sprendimas ir labiau tinkamas sprendimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, dar pranešėjai. Gerbiami kolegos, ačiū už jūsų komentarus, ačiū Europos komisijai Aš manau, kad mūsų nuomonės aiškiai išsiskiria dėl kai kurių dalykų. Tiesiog turime prie to dar padirbėti ir pažiūrėti, kaip galime rasti bendrą vardiklį, kad pasiektume gerą e, kompromisą ir kad galėtume sustarti, kaip balsuosime, kokią kryptį rinksimės. Ačiū poniai Hall dėl jūsų pareikštos paramos dėl mano pasirinktos krypties. Ačiū už jūsų paramą dėl to, kad žmonių sveikata turi būti svarbiausias dalykas, prie kurios dirba ir Europos parlamentas. Mes paprastai dėl tų klausimų diskutuojame Envi komitete, o brandolinė sauga taip pat yra tas klausimas, kuris būtent ten aptariamas. Dabar dėl Europos komisijos atstovo komentarų. Mums, mūsų nuomonės išsiskiria dėl juridinio pagrindo mes, na bent jau aš aiškiai reiškiu pageidavimą, kad būtų suvienodinta viskas, kas yra susiję su geriamu vandeniu. Ir kad Europos parlamentas taip pat būtų kompetentingas šiuo klausimu, kad būtų taikoma ne tik Euratomo sutartis, nes čia Europos parlamento atsakomybė sumažėja. Jūsgi sakote, kad Euratomas yra puikus juridinis pagrindas. Mes turime padiskutuoti pirmą tarpusavyje, o paskui e, grįšime prie diskusijų su jumis. Ačiū už paramą, kad paminėjote maisto pramonės aspektą ir kad pabrėžėte kad skaidrumo reikalavimas direktyvoje yra geras reikalavimas. Aš manau, kad kai kurie straipsniai ir nuorodos jos turi būti įtrauktos. E, suprantu, kad e, jūs galite abejoti dėl to, reikia sakyti, kad maistui naudojama vandeninė turi būti jokių radioaktyvių atliekų ir radioaktyvių medžiagų tiksliau. Tai suprantu, bet čia irgi yra tas klausimas, prie kurio dar teks diskutuoti. Kai dėl vandens kokybės apibendrinama, norėčiau pasakyti štai ką. Aš mm, Norėčiau pasakyti, kad e, vėlgi minint Euratomo sutartį, vandens kokybė yra tas dalykas, kuris patenka į Lisabono sutarties apriepti. Dėl brandolinio aspektų ir tik dėl jo šis klausimas gali patekti į Euratomo e, apriepti, Euratomų sutarties apriepti. Aš norėčiau užduoti klausimą, kas gali labiau veikti suomenės sveikatą negu E, vanduo. Ar manote, kad užtenka paminėti, kad svarbesnis šiuo atveju yra brandolinis aspektas, kad būtų renkamas į šį kryptis? Mano supratimu svarbiau yra, e, žymiai svarbesnis aspektas yra visuomenės sveikata. Dėkuoju. Grazie, la kolega Merkis. Ačiū kolegijai Merkis. Norėjau tik tai priminti, kad pakeitimus galite teikti iki antradienio, e, rugsėjo 11 dienos, 12 valandos vidudienio. Toliau kitas darbo tvarkės punktas, ponas Langenas. Koncesijos sutarčių skirimas. Ponas Langenas, ačiū pirmininkė. Mes kaip tik šiuo metu e, rengiame nuomonę dėl pono Žiufar iš Imko komiteto pranešimo. Jau maždaug dešimt metų sukamės apie šį klausimą. Jūs žinote, kad dar 2000, 2000 metų pradžioje komisija pateikė direktyvos projektą dėl koncesijos. Man atrodo, kad šis projektas yra niekinis. Kartu su ponu Žifa daug diskutavome, tiksliau su ponu Žive, ir jis pritarė pagrindiniams direktyvos aspektams. Tačiau jo manimu dėrėtų tobulinti dar pirminį komisijos teksto variantą. Pirmiausia, dėl koncesijų reikšmės ir svarbos. Komisija tam beje, be abejo neprieštarauja. 60 procentų visų viešųjų arba privačių sutarčių yra koncesijų sutartis. Na, o Kaip žinia, viešajame sektorija teikiamos labai skirtingo pobūdžio paslaugos ir egzistuoja netgi direktyva e, viešųjų pirkimų organizavimui. Bet koncesijoms tokios tvarkos nėra. Dabar komisija siūlo dviejų etapų procedūrą. Pirmiausia, būtų prievolė e, bendriesiams konkursams organizuoti. E, tai būtų paslaugoms ir statybos darbams nuo 5 milijonų būtų taikoma riba. Taigi 5 milijonams ir didesniems sumoms būtų taikomi, e, taikomi šie reikalavimai Na, o kas dėl 2,5 milijonų ir 5 milijonų vertės e, viešųjų konkursų, tai čia jau būtų informacinis pranešimas apie tai tik tai teikiamas. Visai neseniai, birželio 28 dieną, aš siūliau padidinti šias ribas. Siūlau dabar koncesijų ribas sumažinti iki 2,5 milijonų eurų. Na, o dvigubas informacijos pranešimo e, numatyta, ta prievalė būtų panaikinta. Kodėl dabar paaiškinsiu? Dabar koncesijoms bus taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, todėl koncesijos galėtų būti skirtos ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Be to, yra nemažai tokių koncesininkų, kurie apskritai neturi jokių įsipareigojimų Europos institucijoms. Štai pavyzdžiui, aš matau, kas vyksta Prancūzijoje, Nürburg, e, aplinkelio, Nürburgo aplinkelio atveju, matau, kad Europos teisės aktai negalioja ir praktiškai elgiamasi, kaip tik tai šauna į galvą. Būtent todėl siūlau keisti koncesijų skirimo ribas. Aš siūlau į direktyvą įtraukti tokius pakeitimus ir pateikiau netgi pakeitimą. Toliau. Siūlau, kad sutart, sutartis būtų patvirtinamos, štai kaip kad kaip kad nusprendė teisingumo teismas skaidrumo bei nediskriminavimo principai turi būti išlaikyti. Kitaip tariant, dvigubo informacinio pranešimo reikalavimą siūlau užbraukti, sugražinti 2,5 ir 5 milijonus, bei pagrindinės sutarties, nu, pagrindinius sutarties principus, tokius kaip skaidrumą, siūlau įtraukti. Esu pateikęs penkis pakeitimus. Dabar, man atrodo, reikėtų išsiaiškinti kai kurios teisinius dalykus. Komisija siūlė koncesijų procedūrom štai tokį dalyką. Jeigu, lyginant su pradinė, koncesininko numatyta suma didėja išlaidos, tai yra sutarties vertės sumos, tai siūloma dabar, kad koncesijos laimėtojas e, pats padengtų, tiksliau pats teiktų informaciją apie e, koncesijos išlaidų padidėjimą. Taip, koncesininkas e, būtų priverstas tiksliai ir pagristai pateikti skaičius. Kartais e, koncesijos suma viršė netgi 20 procentų pradinę numatytą sumą, todėl tai užkerta kelią kai kuriems konkursų dalyviams. Dabar kas dėl pigumo koncepcijos, tai mažiau nei 20 procentų nei. Jeigu koncesijos pasiūlymai yra teikiami, kai, yra 20, kai jie yra 20 procentų mažesni negu kad vidutinė koncesijų suma, tai tokiu atveju būtų automatiškai atmetama, atmetami tokie pasiūlymai. Dabar dėl bendrojo apskaičiavimo, bendrosios sumos. Komisija yra siūlysi E, naudoti bendrąjį, viso, bendrąją visą koncepcijos, laik, visos koncep, viso koncepcijos laikotarpio sumą, kaip ir CO2 atveju, kai CO2 atveju yra, yra apskaičiuojama žala ir aplinkai. Aš manau, kad čia nereikėtų tų papildomų e, išlaidų kažkokių tai numatyti, tiesiog dėlėtų paskaičiuoti sąnaudas, išlaidas, kurios galėtų atsirasti per visą koncesijos laikotarpį. Aš nežinau, kaip galima būtų apskaičiuoti tokius papildomus dalykus, kaip, kad, pavyzdžiui, žala aplinkai. Dabar tie vadinami in-house, tos vadinamos in-house vidinės sutartys tarp institucijų ar, ar tiesiog valdžios įstaigų. Ši problema yra labai specifinė. Man atrodo, kad nereikėtų čia kažkokiu tai bendro pobūdžio draudimų. Ir štai, pavyzdžiui, galima būtų taikyti 80 procentų ribą, tai yra būtų įmamas 80 procentų vidurkis, kuris būtų taikomas ir kitiems dalyviams. Beje, remiuosi Teisingumo teismo sprendimu ir čia rašau, kad maž, mažiausiai 10 procentų e, dalyvių turi būti privatus subjektai. Štai pavyzdžiui, Alsmarko miesto atveju buvo toks e, klausimas iškilęs ir kilo klausimų dėl prisijungusių įmonių. Aš siūlau tiesiog 10 procentų numatyti ribą skiriamą papildomiems subjektams, prisijungusiams subjektams. Dabar dėl teisinių taisyklių, dėl ES teisės aktų šioje srityje savame aišku, kad tie, kurie pažeidžia koncesijų teisę, turi būti pašalinti iš skirimo procedūros. Tačiau natūraliai kyla klausimas. Kaip yra tiesiog su aukštesniais tarifais? Aš nežinau, kaip yra su koncesininku teisė nustatyti uh, tarifus. Man atrodo taip pat e, dalyvaujančius procedūroje, kai da, procedūroje dalyvauja tie subjektai, kurie socialinių, e, ekonominių taisyklių nesilaiko, dėrėtų pašalinti tokius subjektus, bet kita vertus reikia e, dar ir įrodyti tokius pažeidimus. Aš esu šią prasme pateikęs 55 e, pakeitimus. Siūlau jums su jais susipažinti. Tikiuosi, kad iki rugsėjo 11 dienos e, kolegos turės laiko pateikti pakeitimus. Komisija žino, kokie, koks yra mūsų darbo grafikas. Pana Živenas taip pat yra su juo susipažinęs. Nereikėtų pamiršti vieno dalyko. Jeigu koncesijos organizatoriai nusprendžia teikti koncesijos sutartį viršiančią 2,5 milijonus eurų, tokiu atveju reikia renkti vie, viešai, viešųjų pirkimų konkursą. Koncesijos skirimo procedūra turi būti atvira ir tretiesiams subjektams vadinamiesiems. Ačiū. Dėkuoju kolegai Langen, dabar kolega Merkis. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos už kolegai tiksliau už išsamų pranešimų. Manau, kad mes turime daug dalykų, prie kurių galime kartu dirbti. Pritariu jūsų požiūriui, kad reikia mažiau biurokratijos, kad reikia supaprastinimo. Aš jau matau dalyką, prie kurio, pasiž... prie kurio padirbėsiu. Um, prie kurio padirbėsiu atidžiau. CO2 būtent klausimas, prie kurio dirbo komisija. Na, suprantu, kad e, čia buvo pasiūlyta gerų dalykų ir vyks diskusijos įdomius šiuo klausimu. Mes e, galbūt ir išlaikysime ir skirtingas pozicijas, bet bandysime iškoti kompromisų. Dabar, kai dėl pačios direktyvos turinio, aš manau, kad direktyvą turėti yra atėjęs laikas. Ir nesu iš tų, kurie direktyvai priešinasi apskritai. Aš manau, kad reikia jos, reikia visiems turėti koncesijų vienodas taisyklės. Ir to, tai gali turėti įtakos bendrai rinkai, todėl tai turi būti ES teisino dalis. Komisija savo siūlymę stengiasi numatyti taisyklės ir reikalavimus ir siekiama taip pat užtikrinti teisinį tikrumą. Ir čia mes taip pat, nors turėsime ir bendras taisyklės, turime dar išlaikyti tam tikrą lankstumą. Aš manau, kad yra aiškiai apibriešta koncesijų apriptis ir paprastai Europos parlamentas klysta, norėdamas būti pernelyg detalus, pernelyg detaliai norėdamas viską reguliuoti, siekdamas, kad ir gerų tikslų. Uh, Tad aš manyčiau, kad reikia apibriežti tikslus, kokio rezultato siekiama, bet neturėtume pernelyg reguliuoti procedūros. Turėtume nesileisti pernelyg į detalės, nes viskas taps tik dar labiau komplikuota, nes regioninės struktūros, vietos struktūros turėtų turėti galimybę veikti lankščiai, remdamosi, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų direktyvą. Reikėtų susitelti tik prie svarbiausių dalykų, reikėtų palikti laisvę E, siekti rezultatų, reikėtų tik užtikrinti teisinį tikrumą. Pavyzdžiui, jeigu pas, pasirašoma sutartis, reikėtų aiškiai apibriežti, kokie bus tikslai, ko reikia pasiekti. Kolega, kolegai Langė, norėčiau pasakyti, kad man kyla abejonių dėl koncesinių vertės mažinimų nuo 5 milijonų iki 2,5. Nes kas gali atsitikti? vidaus rinkoje daug kas priklauso nuo susiklošiusios situacijos. Ir mes turėtume veikti taip, kad nekenktume mažoms ir vidutinėms įmonėms, nes šiais krizės laikais joms yra nelengva. Ir jeigu ribos bus aukštos numatytos, tai tuomet atsiras daugiau galimybių e, nerenkti konkurso pasirašant koncesijų sutartis. Ir dar keletas paskutinių dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Tiesiog reikėtų dar kartą pasitikrinti, ar pasiūlyme yra numatyta pakankamai lankstumo vietos administracijos struktūroms numatyti specifinius e, reikalavimus. Manau, kad taip pat reikėtų numatyti galimybės e, lais, laisvai veikti, numatant galimybę keisti 5 procentus koncesijos sumos. Ir aš pasižiūrėsiu dar e, kartą, ar yra pakankamai lankstumo. Kol kas manau, kad ne, nes manau, kad visiems šiuo atveju labai svarbus yra lankstumas ir turėsime prie šios savokos visi rimtai padirbėti. Dėkuoju, jeigu nėra kitų, norinčių komentuoti, tuomet žodis komisijai. Ar yra komisijos atstovas salėje? Pas Luizon. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Matome, kad komitetas remia siūlymą. E, būtinybė turėti direktyvą e, buvo, buvo pasisakoma už tai ir, ir tiesiog norėjau paminėti keletą dalykų, kai dėl ribų. Taip, užsirašėme jūsų pastabą. Ačiū pranešėjui, ačiū pasisakiusim šiuo klausimu. Pritariu kolegai šiuo klausimu. Reikėtų išlaikyti tas pačias ribas, būtent aukštesnės ribas, nes taip būtų galima geriau atsižvelgti į, į, į mažas ir vidutinės įmonės, jos galėtų išvengti papildomos biurokratinės naštos. Mintis yra tokia, svarbiausia turėti e, teisinį tikrumas ir svarbiausia numatyti paprastesnės taisyklės. Yra numatytos skirtingos vertės tarp dviejų tipų koncesijų. Tai reiškia, kad viešosios struktūros galėtų šiek tiek laisviau interpretuoti taisyklės ir su jom žaisti savotiškai. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie paslaugų koncesiją, kurią galima pateikti kitaip, galėt, galima būtų sakyti, kad štai mes nepasiekėme 5 milijonų to skaičiaus ir čia galima būtų remtis koncesijos na, pobūdžių. Ir kitas dalykas. Taikymos rytis mes sutinkame, kad reikia pagerinti nuostatą susijusią su tuo klausimu ir jau dirbame šią kryptim. Kai dėl kitų dalykų, kurie buvo paminėti, pavyzdžiui, dėl numatytų išimčių susijusių socialiniais klausimais, su darbo teisė, aplinkosauga ar koncesijos pakeitimais. E, manyčiau štai ką. Buvo iškelta, e, iškeltas siūlymas leisti dalyvauti privačiam kapitalui koncesijoje iki 10 procentų koncesijos vertės. Manome, kad šis siūlymas yra primtinas. Paprastai koncesijos pasirašomos viešųjų pirkimų keliu, tačiau čia irgi turėtume dar peržiūrėti numatytas nuostatas ir turime atsižvelgti šį siūlymą dėl privataus kapitalo dalyvavimo. Na ir paskutinė apibendrinanti pastaba, norėčiau patikinti komitetą ir visus kitus komitetus parlamente, kad mes atsižvelgsime į Europos parlamento nuomonę. Europos parlamentas jau dirba kartu su komisija, diskusijos vyks su taryba ir turime tikrai padirbėti taip, kad parengtume visiems priimtiną tekstą. Dėkoju. Adesso io vorrei dire una cosa. È successo. Noriu štai ką pasakyti. Vakar ir šiandien kolega, kolegos e, kai kurie prašė ir šiandien taip pat prašo žodžio po to, kai pasisako komisija. Tai nėra e, gerai ir noriu e, pasakyti, jog dabar suteiksiu žodį kolegai minint vienai minutiai, tačiau turime laikytis taisyklių ir e, iš pradžių e, pasisako e, pagrindiniai pranešėjai, paskui kiti kolegos, paskui komisija ir po to nebereikėtų jau grįžti prie tų dalykų. Atsiprašau, ponė pirmininkė, dėl e, nesilaikymo socialinių bei aplinkos saugos teisių ir dėl išbraukimo dėl to. Labai dažnai su brangos pagrindais yra visokie nešvarūs darbai padaromi. Ir tada jie nebūna nubaudžiami. Dėkuoju už šią trumpą diskusiją. Aš išpaaiškinau e, tik tai dalį pakeitimų, jūs galite patys juos pasiskaityti tačiau aš e, pateiksiu dar ir kitų pakeitimų dėl mažų ir vidutinių įmonių, o dėl, dėl verčių, dėl ribinių verčių. Tai komisija siūlo tam, tam tikras e, vertės čia 5 milijonus ir 2,5 dėl informa informavimo prievolės arba sumažinamas, sumažinama yra rybinė vertė ir yra dviguba informavimo prievalė arba einama kitu keliu ir, ir mažinama administracinė našta. Apie tai galim padiskutuoti vėliau. Tačiau e, Mes e, Ne mes, o kompetentingas komitetas turėtų spręsti dėl šitų dalykų ir todėl aš manau, kad mes turim pateikti savo pasiūlymą, bet sprendimą priteiks kompetentingas komitetas. Dėkuoju kolegams už pateiktus e, pakeitimus. Dėkuoju. Kaip aš jau e, sakiau pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 11-12 valanda. Dabar kelių minučių pertrauka. Dvi minutės. Dvi minutės. Dvi minutės. Bene, possiamo. Puiku, galim pradėti balsavimą. Dar duodu truputį laiko visiems susėsti. Allora, possiamo. Pradedame balsavimą. Pirmasis e, punktas balsavimo darbo tvarkės - energetikos vartojimo efektyvumas. Balsuojame už visą tekstą, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Ar visi jau balsavo? Pradėkime iš naujo, todėl kad iškilo techninių problemų. Ne visi buvo pasirengę korteles pradedame iš naujo. Baigiame balsuoti. 42 už. Keturiasdešimt du už, nėra balsavusių prieš, du susilaikė. Dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Elektroninė vadu, prašom. Baigime balsuoti. 42 už, niekas nebalsuoja prieš, du susilaiko. Priimta, sveikiname pranešėją ir visą komitetą. Kitas darbo tvarkės punktas yra parlamento ir tarybos e, reglamentas Erasmus visiems. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 48 už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš susilaiko priimta. 52 už, prieš susilaiko. Man atrodo priimta, tačiau pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 30 už, 16 prieš, 52 patvirtintas. 53 už, prieš, susilaiko priimta. 54 už, prieš, susilaiko priimta. 55 ir 3 kartu, kas už juos, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko priimta. 4 už, prieš, susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. 5 už, prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 61 už, prieš susilaiko priimta. 7 už, prieš susilaiko priimta. 62 už, prieš susilaiko priimta. 63 už, prieš susilaiko atmesta. 8 už, prieš susilaiko atrodo, kad atmesta, tačiau pabandykime pasitikrinti dėl aštuntojo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 23 už 23 prieš, tad atmesta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 65 už prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš, susilaiko atmesta. 11 už, prieš, susilaiko priimta. 12 už, prieš, susilaiko priimta. 70 už, prieš, susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko priimta. 72 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. 73 už, prieš, susilaiko priimta. 13 už, prieš, susilaiko priimta. 74 kartu su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. 75 už, prieš, susilaiko priimta. 76 už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 78 už, prieš, susilaiko, atmesta. 79 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta, tačiau pasitikrinkime. Pradedame. Dėl 79-ojo. Atsiprašau, sako pirmininkė, dėl 15-ojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 27 prieš 19 už. 80 už. Prieš. Susilaiko. Primta. 81 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 82 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 83 už prieš susilaiko priimta. 80 pasitikrinkime dėl 83. -ojo. Pradedame. Baigiame. Kolega Nibler nori pasisakyti. Dėkuoju. Aš norėjau paprasčiausiai pasakyti, kad pamiršau savo balsavimo kortelę, tačiau aš balsavau už. Dėkoju. Pasižymėjome. Čia balsavome dėl 83. Dabar 84. Už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 16 prieš 17, atsiprašau. 86 už prieš susilaiko priimta. 87 už, prieš susilaiko priimta. 88 už, prieš susilaiko priimta. 89 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, jeigu norite pasitikrinti, galime tai padaryti. Pradedame. Baigiame. 18 už 27 prieš atmestą. 90 už prieš susilaiko atmestą. 18 už prieš susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko atmesta. 21 už prieš susilaiko atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, pri, priimta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 23. Pradedame. Baigiame. Balsuoti. Priimta. 91 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko priimta. 92 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. 25 už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, tačiau pabandykime pastikrinti. Baigime balsuoti. 23 už, 23 prieš. Atmesta. kai skaičiuojam ponę Nibler 24 prieš. Tačiau būtų buvęs atmestas ir jeigu buvo, būtų kitaip. 93 dabar už prieš susilaiko atmestą. 28 už prieš susilaiko atmestą. 29 už prieš susilaiko priimta. 94 už, prieš susilaiko priimta. 95 su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko priimta. 30 už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. Baigiame. 26 už, 20 prieš priimta. 31 už, prieš susilaiko priimta. 32 už, prieš susilaiko priimta. 33 už, prieš susilaiko priimta. Man atrodo, kad e, nelabai aiški dauguma turime pastikrinti. Dėl 33. Pradedame. Baigiame. 26 ir 21. Priimta. 96 už. Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. Dėl 96. Atmesta. 20 už 27 prieš. 96 e, atmestas. 97 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Nes šioje zonoje visą laiką keičiasi balsavimo kryptis. Baigiame. 25 už, 22 prieš priimta. 98 už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime, gerai. Dėl 98. Baigiame. Atmesta. 24-24. nes visą laiką reikia įskaičiuoti panios Nibler e, balsavimą. Atmesta. Dabar 34. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 35. Už, prieš, susilaiko, priimta. 36. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 36. Baigiame. 26 už, 20 prieš, priimta. 37 už, prieš, susilaiko, priimta. Pasitikrinkime dėl 37. Baigiame. 27 už, 21 prieš. Madame Nibler jau turi, ponia Nibler jau turi kortelę. 27 už, 20 prieš priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. Atsiprašau, priimta, sako pirmininkė. Tačiau pasitikrinkime elektroniškai, kad būtume tikri. Baigiame. 27 už, 21 prieš priimta. 39. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40. Už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 42. Už, prieš, susilaiko, priimta. 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš susilaiko priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta. Antras už, prieš susilaiko priimta. Ir galtinis elektroninis balsavimas pradedame. Baigiame. 41 už, 4 prieš, 3 susilaiko. Veikiname pranešėją. Balsavimas yra baigtas. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Veikiname pranešėją beje. Ir periname prie Cavela pranešimo energetikos veiksmų planas iki 2050 metų. Dviejų minučių pertrauka, kad kolegos, kurie nedalyvaus e, šio posėdžio dalyje, išeitų iš salės. Prego. Komplimenti, Turmes. <laughs> Ciao. Sveikiname, kolega Turmes. Žodis e, kolegai Cavela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Σε αυτή τη φάση της έκθεσης. Šiuo etapu pranešimas nenorėčiau atimti iš kolegų laiko todėl kad jūs turite šio pranešimo projektą, jo tekstą, todėl Todėl aš apsiribosiu tik tai pakomentuodama kai kurios pakeitimus, kuriuos pateikėme mūsų vardu. Dėkoju sekretoriatui, Dėkuoju taip pat Konstantinui Levojanį už e, pagalbą rengiant šį pranešimą. Ir galbūt aš e, kol kas tiek te komentuosiu, išklausysiu kolegų nuomonę apie šį pranešimą. Mr. Dank, I don't understand because you have not your... Jūs neįsijungėte mikrofono, todėl ne, nesupratau, kas buvo sakoma. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Dėkuoju. Taigi dabar uh, norėčiau padėkoti, pane pirmininkė. Šis pranešimas uh, puikus pangdas diskusijai. Skirtingai negu daugelis kitų dokumentų, su kuriais susipažinome per pastarosius metus. Šis dokumentas iš tikrųjų yra naudingas ir tai yra bandymas pateikti įvairius scenarius, kurie buvo parengti remiantis faktais, kad galėtume vėliau pasirinkti tą ar kitą sprendimą, pasirinkti kelią. Ir pasirinkti ne iš daugybės įvairių tikslų, o būtent e, turint omenyje įvairius scenarius ir pasirenkant tarp jų. Aišku, kiekvieną kartą reikia patikslinti kai kurios aspektus, tačiau šiaip e, noriu pasakyti, kad labai palankiai žiūriu į šį e, pranešimą. Pranešimas iš tikrųjų labai naudingas, nes e, jame minimi labai svarbus dalykai. Pritariu e, pranešėjai, kad svarbiausi aspektai čia yra energetikos veiksmingumas, e, konkurencingumas ir turėtume galbūt padiskutuoti, ar negalim susitarti dėl pagrindinio vieno tikslo, į kurį remiasi visi kiti, nes tokia ir buvo pagrindinė mintis. Šiaip yra fiksuota labai daug tikslų ir kartais būna prieštaravimų tarptų tikslų ir kai kurių tikslų yra nepasiekiama dėl to, kad objektyvų skaičius yra per didelis. Uh, Ir kuomet kyla klausimas dėl CO2 tikslo, ar tai yra pagrindinis tikslas, kai galvojam, pavyzdžiui, apie rezultatą, kurio siekiame, tai kada pasieksim to rezultato. Ir šiame kontekste turim apie tai galvoti. Turim kelti klausimus. Ir aišku, turime suprasti, kad yra daug priemonių ir daug galimų kelių. Aš norėčiau, kad e, įvairūs variantai, įvairūs kryptis būtų įvardintos e, šiame pranešime. Įvairios galimybės, o valstybės narės pasirinks pačios. Jeigu tikslas pagrindinis yra CO2 ir jeigu jį pabrėžiame, tai tada turim nepamiršti vieno dalyko. Įvairūs energetikos e, šaltiniai naudojami, visi tiksliau šaltiniai turi prisidėti prie to tikslo sėkimo. ir e, e, energetikos e, sektoriuje pažanga čia, čia yra esminis dalykas. Jeigu norime užtikrinti ekonomikos augimą, tai turime galvoti apie priemonės, kurį imsimės energetikos sektoriuje ir kokios bus tų priemonių pasiekmes. Ar tos priemonės yra pakankamai racionalis, ar jos yra lemiamo poveikio priemonės. Uh, kai kalbame apie atsinaujančios energijos potencialą, taip pat turime atsakyti į klausimą, kaip galime panaudoti atsinaujinančios energijos šaltinius su minimaliomis sąnaudomis. Aš esu tikras, kad apie tai yra mąstoma valstybių narių lygmenių ir kad e, tai, tos diskusijos ir apmąstymai vyksta tinkamai. Todėl, kad uh, žinom, kad e, yra išleidžiama per daug pinigų ir problema yra ko koordinavimas. Komisija jau yra sakius, kad galbūt būtų tikslingiau diskutuoti apie tai Europos lygmenių, o ne nacionalinių. Aš grįžtu prie to, ką sakiau anksčiau. Pla strateginiam plane turim apsispręsti, kokie tikslai yra prioritetiniai tikslai. Aš noriu pabrėžti, jog reikia taip pat kalbėti apie skalūninės dujas ir skalūninę naftą. Mes nenorime priklausyti nuo kitų e, regionų. Kalbant apie šiuos du išteklius, skalūninės dujas ir naftą, ar Ar e, šie, e, šios energijos rūšis turės įtaką klimato kaitai, kai kas sako, kad, kad ne, kiti sako priešingai. Aš manau, kad anglis taip pat galėtų padėti mums užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. Aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes turėsim kalbėti apie tai. Tačiau jeigu dabar mūsų pagrindinis tikslas yra CO2, tai tuomet yra kitaip. Tada anglės negalim naudoti. Visą tai tarpusavėje susiję. Manau, kad e, turime remtis faktais ir turėti omenyje galimybės. Nes e, mūsų tikslas yra nerenkti utopijas kažkokias. Mes turime aiškiai apibriežti prioritetus ir tuomet tas planas bus gera iniciatyva. Dėkuoju poniai Cavėlą už pranešimo pateikimą. Tikiuosi, kad dirbsime bendradarbiavimo dvasia. Dėkuoju, ponia Van Brent. Dank u, voorzitter. Um, laat mij in ieder geval beginnen. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už visas įdėtas pastangas. Jo pranešimas yra tikrai e, puikios struktūros ir mano manimu jame yra pagrindiniai dalykai apžvelgiami. Čia yra šiuose gairės, šių gairių pagrindiniai aspektai perimti. Na, pirmiausia, keletas bendro pobūdžio pastabų. Be jokios abejonės, šis pranešimas yra išsamus, bet nepakankamai konkrečiai mūsų pageidavimus išreiškia. O man atrodo, tai mes ir turėtume padaryti. Štai komisija yra numačiusi keletą galimų e, veiksmų. Ir Komisijos pasiūlymai yra įdomus, tačiau komisijos e, pasiūlymo trūkumas, kurį dėrėtų ištaisyti parlamentui, tai yra, kad komisija nepriima konkretaus tikslaus sprendimo. Reikia sukurti bendrą e, pagrindą. Na, nereikia paminti e, valstybių narių interesų, tačiau reikia tiesiog atsisėsti ir pagalvoti, ko mes visi kartu norime, kur reikia investuoti, ką nereikia investuoti, bus ateities, kokios bus ateities technologijos, kokias reikėtų naudoti technologijas. Na ir kokiomis technologijomis e, rems, e, sieksime tikslų. Na, mano manimu, tikslai turi būti konkretesni bei ambicingesni. Čia jeigu lygintume su komisijos pasiūlymu. Štai e, pranešėja trečiojoje dalyje tiksliau pranešėjas daro ryšį tarp energijos ir ateities energetinių ir ateities sistemų. Jūs sakote, kad ES turi išbristi iš krizės bei atkurti savo konkurencingumą. Na, be jokios abejonės, 2020 tikslų reikia griežtai laikytis ir netgi kontroliuoti jų laikymasi tai yra tikrinti, kaip jų, laikymas, kaip jų laikomas iki 2030 metų, taip pat reikėtų ir kitos strategijos, kitų tikslų 30 metams. Gerbiama pranešėja, galbūt galėtumėte jūs tiksliau pasakyti, kaip mes įsivaizduojame 30 metų tikslus, tai yra CO2 sumažinimas, e, energetinis veiksmingumas, atsinaujinančios energijos šaltiniai, šaltinių naudojimas, kaip kad tai jau, bet tie, šaltiniai, tie, tie tikslai jau 2020 strategijos dalis yra, tai kokie tada nauji 2020 30 tikslai bus. Ir kodėl, kodėl dabar 30-ieji, kodėl ne 40-ieji, kodėl ne 50-ieji metai, kodėl negalima būtų apie ilgalaikės, ilg, labiau ilgalaikę perspektyvą galvoti čia. Na, mano manimu, apie tai dėrėtų e, tarpusavėje padiskutuoti. Reikia nusistatyti ambicingus e, tikslus. Jeigu anksčiau e, iki. Jeigu anksčiau, štai tarkime, 2020 strategijos veikla, tikslai suveikė, taip sakant, buvo e, pasiekė savo poveikį, tai todėl, kad jie buvo ambicingi, valstybės narės paskatino atitinkamai elgtis. Dabar penktoji ir septynioliktoji dalis. Viešasis sektorius yra labai svarbus. Jūs e, labai gerai padarėte, kad tai pabrėžėte. Jūs sakote, kad valstybinis viešasis sektorius turi būti veiksmingas, veiksmingai dirbti, ir tai gali būti atliekama tik tai skaidriai ir tinkamai veikiančioje rinkoje. Tačiau viešasis sektorius, valstybinės institucijos turi koordinuoti savo veiksmus tarpusavėje bei aktyviai veikti ten, kur rinka neveikia. Ir būtent tai dėrėtų įtraukti į mūsų ateities planus, ypač susijusius su infrastruktūromis. Todėl mes turime aktyviau veikti ir ir tiksliau valstybinės institucijos turi aktyviau veikti ir mes jas turime e, palaikyti. Dabar dėl to no regrets principo. Nebus gailimasi dėl to, kad e, bus investuojama į atsinaujinančius energijos šaltinius. Šis pasirinkimas yra galutinis ir nekeičiamas, dėl jo nebus apgailestaudama. Tai turėtume pabrėžti. Toliau, atsinaujinanti energija, kaip jau ir sakiau, tai turi būti vienas iš aiškiausiai apibrieštų tikslų. Na, gerbiama pirmininkė, jūs žinote, kad aš kalbu ilgai, bet kartais verta pasigilinti ir bendromis frazėmis nekalbėti. Dabar dėl atsinaujinančios energijos. Labai svarbu yra peržiūrėti e, svarbiausius projektus, štai pavyzdžiui, jau, e, juodosios jūros e, projektus, e, vėjo energijos projektus, bet taip pat kartu dėrėtų tinkamą dėmesį skirti ir vietos lygmens projektams. Toliau e, anglės dvideginio sugavimas ir saugojimas. Šis klausimas bus e, tikrai aktualus ir nemažai reakcijų sulauks. Mes turime tinkamą dėmesį skirti šiam klausimui ir negalima apie jį kalbėti bendrais bruožais tik tai. Uh, Dabar kitas dalykas, dėl kurio visi sutarė, tai kad mums reikalingos dujos. Na, o prie dujų, deginant dujas, reikia kažkaip tai priderinti ir CO2 sugavimo bei saugojimo aspektus. Na, labai gaila, gerbiama pirmininkė, kad e, man laiko skirta kalbėti mažai, nes šis klausimas yra labai svarbus ir negalima apsiriboti vien tik tai e, bendraisiais, bendr, bend, bendro pobūdžio sakiniais. Pone Ol. Dėkoju. Džiaugiuosi šio pranešimu. Dėkoju pranešėjai už jį. Manau, kad tas no regret pasirinkimas, kurį mylėjo kolegė Van Brent, yra svarbus. Be abejo, mes turime kalbėti apie tai, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai, tinklų sujungimas ir panašus dalykai yra 2015 metų programos šerdis. Pirmiausia, mums reikia kad būtų padėtas pagrindas 2030 metų energetikos politikai, nes in, pramonė reikia investicijų tikrumo. Ir mes turime sudaryti tą aplinką, kad e, įmonės galėtų tą tikrumą jausti. Dabar uh, anglies sumažinimo scenarius, pasitelkti atsinaujinančius šaltinius kaip pakaitinį šaltinį yra neblogas dalykas. 50-ųjų metų siekis yra pasiekti 50 procentų e, energijos gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai gali padėti kurti darbo vietas, nes atsinaujinančios energijos sektorių galėtume įdarbinti daugybę žmonių. Daug žmonių dabar Vokietijoje dirbantis atsinaujinančios energijos e, srityje anksčiau dirbo anglies sektoriuje. Ir tai yra iš tikrųjų manomi dalykai. Ir aš manau, kad iki 30 metų galėtume aiškiai pasiekti tikslą, pasiekti, kad 30 procentų naudos energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Jeigu to nedarysime, jeigu sprendimų nepriimsime, tai atsinaujinantys šaltiniai nebus pasitelkiami tinkamai ir jų nebebus naudojama Europoje. Nes iki 17 metų 40 procentų energijos turėtų būti gaminama pasitelkiant tuos šaltinius, tačiau ne iš esbo, ne esbo šalyse yra pasiekiamas tas padidėjimas energijos iš atsinaujančių šaltinių. Jis daugiausia pastebimas naujose šalyse. Ir gaila būtų, jeigu čia šiuo šioje, šioje srityje nebūtų kūriamos darbo vietos Europoje. CO2 sumažinimas yra vienas iš siekių, puikių, puiku tai matyti, apie tai yra kalbama ir energetikos efektyvumo direktyvoje. Reikėtų, kad minėta direktyva būtų tinkamai gyvendinta valstybėse narėse ir mes turime įsitikinti, kad darbai vyksta pagal grafiką ir kad direktyva tinkamai gyvendinta. Uh, Geresnis tinklų sujungimas yra vienas iš geriausių būdų pasiekti pusiausvyros pasitelkiant atsinaujančius e, energijos šaltinius. Vienas iš sunkumų yra tas, kad e, yra manoma kai kur, kad e, energijos šaltinius būtina pasitelkti, bet taip pat reikalingi yra elektros generatoriai, tad tai, tai turėtų būti savotiškas būdas gaminti energiją. E, ta, tiems atvejams, kai jos prireikia pasigaminti papildomai, taip pat reikia e, sudaryti sąlygas energijai sandėliuoti. Dujos taip pat yra svarbus šaltinis, kurį reikia pasitelkti. Iki 50 metų turėsime padirbėti labai rimtai, jau rezultatų būtinai pasiekti iki 30 metų. Priešingų atvejų ir, e, ir, ir tam reikia įdėkti reikiamas technologijas susijusias su nes priešingų atveju, e, jeigu nepasitelksime reikiamų CO2 sugavimo ir saugojimo technologijoms, gali iškilti sunkumų. Ir e, reikia turėti, pasite, e, turėti galimybę naudotis visais šaltiniais, kad prireikus juos galėtume pasitelkti. Aš manau, kad turime, remdami savo patirtim, atsargiai e, vertinti dujų panaudojimą. Turime atkreipti dėmesį į e, aplinkos apsaugos aspektus, ypač galvojame apie skalūninės dujas. Ir galiausiai dėl kaštų, dėl sąnaudų. Yra šiek tiek, um, sakyčiau, klaidingas supratimas dėl to, kad energijos atsinaujinančių šaltinių naudojimas pabrangins energijos kainą. Tai yra klaida, mano suprantimu. Norėjau pasakyti paskutinį dalyką, ponė Pirlinkė. Nes buvo sakoma, kad 3, 300 svarų sterlingų išauks sąnaudos energija Junktinėje karalystėje. Tačiau tas išaugimas nebu, nebus toks didžiulis ir svarbu, kad neliktume priklausomi nuo naftos. Svarbu, kad galėtume turėti savo, atsina, savo energijos šaltinius ir kad galėtume būti energetikos požiūrių nepriklausomi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Grazie, kolega Turmes. Ačiū, kolega Turmes. Uh, Ačiū. Energijos pertvarkymas, energetikos sektoriaus pertvarkymas yra labai svarbus dalykas. Kodėl? Todėl, kad energetikos infrastruktūra uh, energetikos struktūra yra ta struktūra, kur investicijų ciklas siekia 45 vidutiniškai metus. Ir šiandieniniai sprendimai turės įtakos e, dėl CO2, pavyzdžiui, turės įtakos 2050 metams. Jeigu kuriama kokia nors jėgainė anglimų kūrenama, tai jinai veiks 40-50 metų. Tad dabar diskutuojame apie anglijas dvideginio sugavimo ir saugojimo technologijas ir e, jų panaudojimas efektyviausias bus vėlgi po Jeigu dabar diskutuosime ties sprendimų pasiekmes pas jūs maždaug po 40 metų, tai investuotojams reikia žinoti, kokia yra padėtis. Lygiai taip pat dėl. Lygiai taip pat dėl statybų sektoriaus. Ir 30 dešimties metų laikotarpį apima maždaug mūsų priimti sprendimai dėl energijos efektyvumo, tad komisiją galiu tik pasveikinti su labai detaliai atliktų darbų. Jums išdėstė čia įvairiausius modelius. Yra sunku detaliai žinoti, kas įvyks 2050-aisiais. Būtent dėl to visi tie modeliai yra naudingi, jie gali mums padėti. Tačiau efektyviausias darbų grafikas veikimui būtų toks - išsikelti kaip tiksla 2030 metus, nes mes daugiau informacijos turėsime apie turės, turima, turėsimas technologijas, apie saulės energijos, apie fotovoltinius įrenginius, gal bus kitokių naujų technologijų, gal bus galima panaudoti um, jūrų energiją, jūrų atostogų ir potvinių energiją statybų sektorio taip pat ir mes tuomet geriau žinosime, kiek galima bus naudotis elektriniu automobiliu. Nes 2030 yra artimesnė data ir kalbėti apie modelius remiantis būtent šią datą yra paprasčiau. Turime be abejo atsižvelgti į komisijos siūlomus scenarius. Siūloma no regret sprendimas. Mes kalbame apie energetikos efektyvumą. Tai reiškia, kad turėsime tokią sistemą, kurios sąnaudos turėtų būti mažesnės. Jeigu sistema yra efektyvi, tai tuomet reikia netokio plataus tinklo. Taigi efektyvumas mums padės pasiekti rezultato. 50 procentų turėtų išaukti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Vėjo energija ir saulės energija turėtų būti panaudojimus žymiai plačiau. Tai yra vienas iš svarbiausių signalų. Dabar anglis ir brandolinė energija yra svarbiausios energijos rūšis, tačiau šis gravitacijos centras turi pasislinkti uh, e, saulės ir vėjo energijos linkui. Tarpusavio sujungimas tų visų tinklų turės būti žymiai pagerintas. Tai yra vienas iš svarbiausių signalų, kuriuos turėtume prisiminti. Būtent dėl to reikia geresnio komunikavimo rinkoje. Komisija pateiks savo komunikatą rudenį ir mes turime dirbti prie šių klausimų, kad galėtume tiems pasikeitimus pasiruošti. Gairės, kurias minėjo Fiona, dar svarbios ir štai dėl ko. Norime, kad būtų pasitelta daug atsinaujančių energijos šaltinių, kad būtų sumažinta atominės energijos dalis, kad būtų pasitelktos anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo technologijos. Tačiau sąnaudos yra svarbus dalykas. Tačiau tebelieka daug statistinio netikrumo čia, kadangi tai reiškia, kad mūsų e, rizika brandulinėje e, srityje yra didelė. Kuo daugiau rizikuojame dėl anglės dvideginio sugavimo technologijos, dėl brandulinės energijos, tol kol sviruojame, nepasieksime, kad kaina mažėtų, kad sąnaudos mažėtų. Turime uh, pasirinkti mums tinkamiausią kelią. Šiandien Europos parlamentui tenka štai koks iššūkis. Turime detaliai išanalizuoti komisijos pateikto dokumento turinį, turime rasti konsensusą 2030 tikslams, 2030 metų tikslams turime energijos rinką padaryti lankstesnę. Ačiū. Kolega Simaski. Dėkuoju, kolega Šimatski. Dėkuoju. Keletas bendro pavadžio pastebėjimų. Be jokios abejonės šis strateginio planavimo bandymas duoda tam tikrų privalumų, nes e, užtikrina uh, tam tikrą tikrumą investuotojams, tačiau jis turi ir savo ribas, nes yra ir rinkos tam tikri dalykai, ir technologijos naujos nebūtinai yra visiškai nus, nuspėjamos šiandien. Net ir tie, kurie turi aukščiausio lygio informaciją, negali visko žinoti. Pavyzdžiui, ir komisija visko nežino. Ar e, tuo būdu, turint omenyje rinką ir technologijas, yra žinoma, kokios čia yra ribos šitų e, faktorių, nes viskas gali labai staigiai pasikeisti. Būtent todėl mes e, turime galbūt renkti lankstesnį strateginį planavimą ir tuomet fiksuotume tam tikrus bendrus tikslus 50 e, metams. Pane Cavela pabrėžė kai kurios labai naudingus uh, aspektus, pavyzdžiui, energetikos kainų aspektą ir e, jinai sieja tai su konkurencingumu, jinai taip pat sako, kad turim pagalvoti apie ekonominę dimenciją ir apie ekonomikos dekarbonizavimą, kad reikia naudoti taip pat daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių. Komisija gali aš, ir, ir, ir toliau vardinti visokius skaičius, vis labiau ambicingesnius ir nepaisant to, ar jie mums patinka ar nepatinka, galų gale, jeigu nebus adekvačių priemonių įmamasi, tai dėl to nukentės Europos e, ekonomika, todėl kad konkurencija tarptautinėje arenoje yra labai didelė. Ir galų gale viskas guls ant vartotojų pečių, nes vartotojai patirs visų tų tikslų ir skaičių uh, galutinės pasiekmes. Vokietijoje buvo atlikta tyrimų energetikos e, kainų srityje ir ten buvo taip pat e, atsižvelgiama į e, atsinaujinus energijos šaltinius ir tie tyrimai rodo, kad kai, kur, kai kurie sprendimai gali mums kainuoti labai brangiai ir jie brangiausiai kainuos nedidelėms įmonėms, o patiems pažeidžiamiausiams vartotojams, energetikos, e, energijos vartotojams ir tiems, kurie jau dabar yra ant energetinio skurto ribos. Europa nėra visiškai apsisprendusi dėl energetikos e, šaltinių komponavimo ateityje labai svarbus aspektas yra rinka. Reikia, kad rinkoje būtų daugiau konkurencingumo užtikrinta, tačiau dar svarbiau yra turėti galutinį atsakymą dėl veiksmingo atsinaujinančio energijos šaltinių panaudojimo. Kadangi tai yra susiję su tam tikrų kitų energetinių šaltinių naudojimu, o tą galima numatyti ir turime galvoti čia apie tinklų sujungimą. Rinkai Reikia diversifikavimo, kad galėtume užtikrinti energetinį saugumą. Energetinis saugumas nėra dar užtikrintas visose ES regionuose. Baigdamas ir apibendrindamas galiu pasakyti, jog šis pranešimas yra puikus išeities taškas, jame nurodyti pagrindiniai prioritetai, tačiau šiame pranešime nereikėtų būti per daug detaliems, nes mes nežinome, kokie bus svarbus faktoriai tolimesnėje ateityje. Ir turime galvoti apie tokius faktorius ir technologijų ir rinkos požiūrių. Dėkoju. Turint omenyje diskusijos svarbą ir turint omenyje, kad e, kalbėtojai visi beveik viršyje penkias minutės. Dar dešimt kolegų yra užsirašę kalbėti. Aš sakyčiau, kad e, turime sumažinti kalbėjimo laiką iki pustrečios e, minutės. Ir pradėsime nuo e, šešėlinių pranešėjų kolega Del Castillo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu taupyti laiką, kaip jūs pageidavote. Džiaugiamės šiuo ponios Cavela pasiūlymu. Tai yra atviras siūlymas, net jeigu galbūt reikėtų mm, apimti daugiau niuansų. Jis yra gerai subalansuotas turinio požiūriu. Kitaip tariant, būtent tokį savo darbo rezultatą ir turi pateikti pranešėjas pirmajam pasikeitimui nuomonėmis. Energetikos sektoriuje šios kadencijos metu e, reikia nuveikti daug teisėkuros požiūrių. Mes diskutuojame įvairiausiais klausimais ir daugelis jų yra susiję su energijos sektoriumi. Mums čia yra teikiamas neteisėkuros pasiūlymas, tačiau jis bus labai svarbus, nes yra e, numatytos svarbiausios kryptis ilgalaikėje perspektyvoje energetikos sektoriuje. Mums Labai svarbu yra nepamiršti, kad kuriant šią ateitį, siekiant jos, reikia pradėti nuo tam tikro substrato, o tas substratas yra dabartis. Negalima pamiršti šio etapo. Turime pabrėžti štai ką. Yra būtina gilinti energetikos vidaus rinką, ne tik dėl konkurencingumo ir ekonomikos priežasčių bet ir dėl to, kad būtų galima užtikrinti apsirūpinimą tinkamą energijos ištekliais. Energijos liberalizavimo paketas 2009 metų turi būti tvarkingai perkeltas į nacionalinės teisinės sistemas. Jeigu taip nebus, kaip dabar, nutiktų taip, lyg mums šitame kelyje pritrūktų kažkurių etapų. Dar vienas pabrėžtinas dalykas yra štai koks. Šešioliktame paragrafe, mano supratimu, pranešėja nenumato pakankamai vaidmens suskystintoms dujoms. Tai galėtų būti Europoje taip pat e, vienas iš šaltinių apsirūpinant energiją. Prieš vystant viduržėmio jūros kai kurios koridorius reikėtų pasakyti, kad yra tokių šalių, kuriuose dujų labai trūksta, kur vystomi atitinkami projektai ir kur nepakankamai panaudojami jie. Manau, kad tarpusavio sujungimas tinklų yra labai svarbus dalykas. Prieš kuriant naujus koridorius reiktų tinkamai panaudoti ir visapusiai panaudoti turimus išteklius. Dėkoju. Ačiū poniai dėl Kastilio. Prašom, kolega. Poprzeć e, wyznaczony kierunek. Ačiū pirmininkė. 2050 metų gairės yra tikrai svarbios, galima būtų gal net išsamiau panagrinėti, ką jos siūlo, tačiau labai svarbu yra e, tinkamai apibriežti tikslus. Kitu atveju gali pakilti energijos kaina, padidėti CO2 išlakų kiekis, Europos komisijos pranešimas technologinė prasme nėra visiškai neutralus. Iki šiol e, patvirtinti politiniai sprendimai tik tai pakėlė energijos kainas. Ir štai dabar jau e, didesnis dėmesys kreipiamas atsinaujinantiems energijos šaltiniams, o ne be angliai. 2050 metų strategija mažina iškastinio kūro vaidmenį. Yra tokių technologijų kaip CO2 sugavimas ir e, saugojimas, kurios yra ypač reikšmingos. Kol kas e, dar tik tai pradinis šių technologijų naudojimo etapas, dar tik tai bandomasis etapas e, įgyvendinamas. Štai dabar pagal Energy Outlook, Outlook sakoma, kad e, iki 2035 metų 50 procentų padidės e, lyginant su dabar naudojamų dujų kiekis. Jeigu mes nesimsime tinkamų priemonių, tai mūsų politikos laukia nesėkmė, reikia naudotis visomis te, įmanomomis technologijomis, nauj, naujovėmis, tam, kad ES neatsiliktų nuo kitų pasaulio regionų energijos šaltinių diversifikavimo srityje. Norėčiau taip pat sugrįžti prie penktosios dalies, prie energijos e, bendro mišinio. Man atrodo, kad dėrėtų čia dokumente kalbėti apie nacionalinius energetikos šaltinius, tai yra apie gamtinės dujas ir apie Anglį. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Vildel Kvadras. Ačiū. Mums dabar, be jokios abejonės, yra pateikiamas nepaprastai reikšmingas pranešimas ir su tuo norėčiau pasveikinti pranešėją, nes štai jau pirmojų bandymų jam pavyko pasiekti tokio e, sudėtingai pasiekiamo tikslo. Tai yra, dabar tekstas yra labai subalansuotas, objektivus, nepaisant to, kad jo nagrinėjama tema e, nuomonės išsiskiria. Ir labai netgi kardinaliai kartais. Taigi pradinio pasiūlymo pusiausvėra bei subalansuotumas turi būti pagirti. Iki šiol kalbėję kalbėtojai jau daug ką pasakė, na, o aš apsiribosiu tik tai bendro pobūdžio pasisakymais, o ne konkrečiai e, kažkokiais tai klausimais. Na, vidutiniai laikotarpio arba ilgalaikėje perspektyvoje, kai planuojama yra energetikos politika, tai mes negalime apsiriboti vien tik tai kažkokia tai filosofija. Turime, būti, e, ma, turime mąstyti praktiškai bei realistiškai. Paprastai e, visos tos filosofijos bei ideologijos, nusistatyti požiūriai, e, tik tai įkalina tam tikrą prasme e, visas idėjas, naujas idėjas. E, Ir štai dabar visos fizinės struktūros, kurios palaiko vidaus rinką, yra mums svarbiausi. Svarbiausias aspektas - nedėrėtų e, pamiršti, kad kai kurios valstybės narės vis dar dėlse prisidėti prie bendrosios rinkos organizavimo ir nesudaro tam reikalingų sąlygų. Na ir kadangi jau visi esame atsidūrę tam, tame pačiame laive, Energijos, na, energijos mišinys yra skirtingas kiekvienoje valstybėje narėje. Tačiau visą tai priklauso ir nuo gamtinių sąlygų. Štai pavyzdžiui, e, kai kurios valstybės narės turi biomasės, e, vandens energijos didelį potencialą, o kitose valstybėse narėse labai didelė priklausomybė išvystyta nuo iškastinio kūro ir esant tokiai situacijai mes negalime sakyti, kad kiekvienas turi suktis kaip tik tai gali. Nes kas kartą e, iškils kažkokie tai egoistiniai, individualūs interesai, e, kurie nusvers svarstiklės į atitinkamą pusę. Na taip, energijos mišinys turi būti nustatytas, bet e, jį nustatinėjant reikėtų atižvelgti ir į kitų e, realybę. Kitu atveju e, mūsų darbas gali tapti netgi, gali pasiekti netgi priešingų rezultatų. Ponui Prodi dabar žodis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat kolegai už atliktą darbą. Norėčiau labai glaustai pateikti savo komentarus. Visų pirma, manau, kad turime žengti žingsnį į priekį, todėl kad čia kalba sukasi apie labai aiškias investicijas, kurias reikia padaryti. Turiu galvoje ne technologijas bendraja prasme, bet turime dabar galvoti apie tai, ką reikės daryti ir kiek tai kainuos. Visų pirma, svarbu suprasti, jog Visa tai pareikalaus labai dėlių investicijų ir turime pradėti kalbėti apie tų investicijų konkrečias sąlygas. Be jokios abejonės šitas klausimas turi būti nagrinėjamas per e, euro obligacijų ar projektų obligacijų prizmę. Mums reikia investicijų ir kaip galima greičiau, kadangi tai gali padėti mums nugalėti ekonominę krizę. Komet e, mes galvojam apie technologijas, tai turime žiūrėti į perspektyvą, nes negalime investuoti į anglį, nes ateityje tai mums kainuos dar daugiau, o anglės dvideginio sugaudimas yra tokia technologija, kuri dabar e, sunaudoja didelę dalį pagamintos energijos. Todėl aš esu skeptiškai nusiteikęs dėl šitos technologijos ir dėl energijos suvartojimo aspekto. Toliau, jeigu žiūrim į kitas e, pasiekmes. Neišvengiamai pereinam prie energetikos tinklų klausimo ir čia turime labai drąsiai analizuoti padėtį, todėl kad e, Europos elektros tinklai turės būti, nes tik tai taip mes galėsime sumažinti būtinybę kaupti energiją ir padidinsime energetinį efektyvumą. Kalbant e, apie, apie prekybą taršos leidimais, tai policijos, politikos departamentas yra paskelbęs e, dokumentą šituo klausimu Rio Rio plus 20. Tačiau iš esmės nieko konkretaus nėra pasakyta. Yra aišku ir kitų daug aspektų. Aišku, man gaila, kad kiti kolegos per ilgai kalbėjo ir dabar neturiu laiko tai pasakyti, bet e, paskui dar pakomentuosiu, kuomet kalbėsime apie pakeitimus. Dėkuoju. Kolegai Prodė, dabar kolega Ibner. Rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnym. Ačiū. Šis dokumentas yra didelės svarbos, nes jis nustatys gairias visai Europai energetinio veiksmingumo srityje. Dėkoju poniai Cavelai už tokį kokybišką ir išsamų dokumentą, kuris mums netgi suteikia lankstumą. Tai yra mūsų požiūris e, pad, suteikia lankstumą valstybėms narėms įgyvendinant bendrąją politiką. Tačiau nereikėtų pamiršti ir bendrojo tikslo, tai yra sumažinti CO2 kiekį visame pasaulyje, pasauliniu lygiu. Tačiau nereikėtų pamiršti vieno dalyko. Gerai, kad atsižvelgiama čia, įtraukiama į pranešimą tai, kas mus iki šiol neramino. Kai kurie iš mūsų galvojo, kad kai kurios valstybės narės uh, bus šiek tiek išstumtos čia iš pagrindinių veikėjų, nes dabar sakoma, kad nereikia, kov, nereikia naudoti iškastinio kūro. Tačiau štai dabar kalbama šiame nuomonės, tiksliau pranešimo projekte ir apie CO2 sugavimą bei saugojimą, bei apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Taigi būtent taip mes galėsime naujų energijos ryš, e, rūšių išvystyti. Vakar kalbėjome apie COP18, atsiprašau. Kolegos sakė, kad įmanoma sumažinti atsinaujinančios energijos kiek, e, kainą per e, saulės baterijas. Na, be jokios abejonės galima e, pirkti Kinijos e, saulės baterijas, tačiau e, čia susidursime su importo problema, nes mes juk nežinome, ar Kinijoje gaminant saulės baterijas naud, yra remiamasi tais, tais pačiais principais, mes, kokius mes taikome importui. Jeigu jau kalbame apie atsinaujinančią energiją, tai nereikėtų pamiršti, jog atsinaujinančios energijos šaltinių kaina neturėtų kažkam tai skaudžiai atsiliepti. Štai, pavyzdžiui, jeigu jau atsinaujinančio energijos šaltinių e, technologijų gamintojai yra iš trečiųjų šalių, tai nieko gero nepasieksime, gamintojai turi būti Europoje. Dėkuoju, kolega Jordan. Ačiū. Paprastai, kai nagrinėjame komisijos dokumentus, mes sakome, kad dokumentas yra geras pagrindas toliau dirbti ir paskui plečiame tikslus, kuriuos jau posrėmė penkis metus, dešimt metų ar daugiau. Bet šiuo atveju mums reikia, man atrodo, atsargiai įvertinti situaciją, aiškiai išsiaiškinti, ko mums reikia, ar mums reikalingi galbūt yra papildomi skaičiavimai, papildomi scenarijai E, kad galėtume išsiaiškinti, kokie nacionaliniai veiksmai galėtų atlikti kovojant su klimato kaita. Europos Sąjunga negali čia veikti pati viena. Ir būtų gerai, jeigu kiti sektų gerais pavyzdžiais, kurie parodo pavienės valstybės narės. Pritariu tam, ką sakė kolega Royal prieš mane. Turime būti technologinių požiūrių neutralus ir turime turėti bendrą tikslą pasiekti rezultatų. Esu Envi komitete pranešėja ir siūlau numatyti vieną tikslą, CO2 tikslą, tačiau jis vienas gali būti nepakankamas. Mums reikia būti mažiau priklausomis nuo energijos išteklių importo. Man atrodo, energijos srityje mums reikalinga Europos Sąjunga, bet reikalinga turėti rinkos mechanizmus atsinaujinančių šaltinių srityje. Manau, kad paramos schemos turėtų mažėti, nes kai kurios technologijos turi būti e, sugebančios išgyventi rinkoje. Jeigu taip nebus, tai tuomet neturėtume tokių technologijų remti be, be galo neribotą laiką. Mums reikia atkreipti dėmesį į mažų energijos sistemų specifiškumą, nes jeigu sistemos bus nuolatos ribojamos, tai tuomet pamatysime, kad jos taps nelankščios. Visi tie tikslai yra besiskiriantis, skiriasi mažos sistemos ir didelės sistemos. Ir manyčiau, kad pranešėjai atliko gerą darbą. Iškeltas klausimas apie įvairių energijos rūšių sąveiką. Mes taip pat šiuo požiūriu turėtume įvertinti reguliavimo institucijų vaidmenį šiuo požiūriu. Transportas ir šilumos sistemos yra tos, kurios nusipelno ypatingo dėmesio mūsų gairėse. Kalbant apie strategiją 2020, aš manau, kad energija turi būti įtraukta kaip labai svarbus darbų baras į šią sritį. Dėkoju. Grazie, prezident. Pone Korėdo Kampus tiksliau ponas Korė de Kampus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Penkias mintis noriu pristatyti, kiekvienai skiriasi po penkias e, sekundės. Taip, iš tikrųjų, šis e, planas tai yra labai tikslingas ir svarbus ir ponė Cavela pabrėžia kai kurios esminius aspektus, jinai kalba ir apie naujus klausimus. Yra daug nežinomųjų, aišku, šiame strateginėme plane, kurie susiję su 30 metų laikotarpiu ir vienas iš tų nežinomųjų yra brandolinė energetika. Japonijoje beveik šis sektorius jau beveik buvo uždarytas, tačiau vėl skelbiama, kad, kad iš naujo bus e, plėtojamas. Dujų kainos Japonijoje labai smarkiai išaugo, taip pat Dabar kalbame apie e, kai kuriuos naujus faktorius, dėl kurių dujų kainos Europoje mažėja apie penkis kartus. Junktinėse valstijose skalūninės e, dujos kainuoja 2 dolerius už vienetą. Tai yra ateities tendencijos, turime joms renktis. Yra taip pat e, energetinės politikos klausimas ir, ir jos pasiekmes pramonės uh, E, sektoriui Europos, Europoje užsidaro daug naftos perdirbimo gamyklų, todėl kad jos nebesugeba konkuruoti su trečiųjų šalių naftos perdirbimo gamyklomis. Nes pastarosios e, neprivalo laikyti socialinių ir aplinkosaugos e, reikalavimo. Ar būtent to mes norime Europoje? Aš abejoju ponia Savela yra paminėjusi naftos perdimo gamyklas savo e, pranešime tam skirtas vienas sakinys, bet reikėtų plačiau tai komentuoti. Toliau kitas aspektas e, - rinka ir vartotojai. Aš pritariu visiems kolegoms, kurie sakė, jog reikia tikslesnės analizės e, vidaus rinkos klausimų vartotojų teisės beveik visuomet yra pamirštamos, kuomet stengiamasi sumažinti sąnaudas. Tuo būdu sąskaitos už energiją tampa papildoma fiskalinė priemonė. Bent jau susidaro toks įspūdis. Šiame pranešime galbūt nėra pakankamai ekonominės e, analizės bandant e, prognozuoti. Galbūt e, paklausos klausimais jos ir pakanka, bet pasiūlos trūksta. Kolega Skinner. Dėkuoju, žodžio neprašiau, bet surprizas, kad man jis buvo suteiktas. Parola al kolega Žadu. Kolega Žadu, paskutinis pasisakymas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tik tai pacituosiu Baraką Obamą. 2009 metais jisai pasakė, galime rinktis, galime likti didžiausi naftos importuotojai pasaulyje arba galime tapti švarios energijos pagrindiniai eksportuotojai. Ir mes e, galim kalbėti apie konkurentus, nacija, kuri taps švarios energetikos lyderė, bus e, ta, kuri dominuos 21 e, amžiaus ekonomikoje. Iki šiol Europa bandė stovėti, remtis abiejus kojomis į žemę. Atsinaujantis energijos šaltiniai ir e, atsinaujinančių energetikos šaltinių pagrindų egzistuojanti pramonė. Tuo tarpu dabar mes konstatuojam tam tikrus žingsnius atgal. Uh, E, skalūninės dujos ar, ar kitos konvencinės energijos rūšis ir tuomet mes e, apleidžiam savo atsinaujinančių energetikos šaltinių sektorių, kuriame labai konkurencingi yra Kinai, pavyzdžiui. Ir Japonija dabar moka už savo aklą, netoleregišką politiką praeities. Dabar 188 milijardai eurų. Yra kaina, kurią mes mokam už netinkamą energetinę politiką. 480 e, milijardų eurų importo energetikos. Bet tai reiškia, kad mes prarandam 15 milijonų darbo vietų, nes e, nepakankamai veikiam atsinaujinančių energetikos šaltinių sektoriuje savo kontinente. Dėkuoju. Dėkuoju, ponia Kularska Babinska. Dziękuję bardzo, bardzo przepraszam, że nie byłam na głosowaniu. Ačiū. Atsiprašau, kad nedalyvavau balsavime. Dalyvavau balsavime, kuris vyko kitame komitete tuo pat metu. Labai sudėtinga yra nustatyti tikslus, kuriuos įgyvendinsime per 40-50 metų. Nežinome juk, kas vyks ateityje. Būtent todėl šio pranešimo stipriosios pusės yra lankstumas, atviras požiūris į energijos šaltinius, į naujasias technologijas, į mokslinius tyrimus, palankus tiksliau netgi požiūris. ES yra pasirengusi ateityje investuoti, daug netgi investuoti į mokslinius tyrimus. Mes norime, kad būtų glaudesnis ryšys netgi tarp e, mokslinių tyrimų centrų, tarp mokslininkų bei universitetų. Energijos sektorija, ko gero, bus daug naujovių ir nemažai lėšų bus skirta šiam klausimui, daug daugiau negu kad iki šiol. Negalima dabar jau sakyti, kad štai vienas ar kitas energijos šaltinis yra ateities šaltinis, energijos šaltinis. Gerbiamas ponė Žado, e, skalūnės dujos nėra kažkoks taip atgyvenęs dalykas, tai yra ateities perspektyvų teikiantis energijos šaltinis. Todėl reikia atsižvelgti į ir į kitus energijos šaltinius. Mano manimu, labai svarbu šias gairias, bendrasias gairias pildyti specifinėmis nacionalinėmis gairėmis. Negalima visiems vienodai taikyti vienų ir tų pačių gairių, juk mūsų valstybės narės e, labai skiriasi. Aš žinau, kad yra bandoma dabar nustatyti gairias kiekvien, nacionalinėms valstybėms narėms e, prieš parengiant bendrasias mažai CO2 ekonomikos gairias. Na, nenorėčiau išsiplėsti, tik tai pasakysiu, kad komisija energijos gairiams kolegų peržiūros principą taikė, tačiau šios, šių gairių e, peržiūros e, išvados nebuvo tinkamai panaudotos. Man atrodo, kad tos išvados galėtų būti atspindėtos ataskaitoje. Aš stengsiuosi dėti visas pastangas tam, kad e, kolegų peržiūros išvados būtų įtrauktos į pranešimą. Ačiū. Ačiū dabar žodis komisijai. Dėkoju. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū pranešėjai, poniai Cavela. Ačiū taip pat šešėliniams pranešėjams ir kitiems pasisakiusiesiems. Mums šios diskusijos yra labai svarbios pranešimas taip pat. Gairės 2050-iesiems turi tikslą pradėti diskusijas. Mes negalime prognozuoti, kas įvyks 2050-iesiems, kalbam apie kelią, kurį turim nueiti iki 2050-ųjų. 2050 Mūsų tikslai be abejo ilgalaikiai. Mes norėjome numatyti galimus tikslus. Situacija be abejo skirtingus valstybėse narys yra skirtinga. Energetikos mišinys ir sprendimas dėl jo priklauso nuo kiekvienos narė, e, nuo valstybės narės sprendimo. E, principas no regrets e, buvo mūsų pasiūlytas ir matau, kad jūs jam pritarėte. Mes turime turėti tam, kad galėtume panaudoti atsinaujinančių šaltinius tinkamus energijos šaltinius ir rinkas bei tinklų tarpusavio sujungimas turi būti užtikrintas. Kitas posėdis apie vidaus rinką vyks rudenį. Bus atlikta analizė kiekvienos šalies ir jūs metų pabaigoje gausite kitą pranešimą apie CO2 sugavimą ir saugojimą. Šios analizės tikslas yra 2050-ųjų horizontas. Ten keliami bus konkretūs tikslai, turime tuo pasinaudoti. Kitos priemonės bus susijusios su 2030 metais, kaip jau buvo paminėta. Esame atviri siūlymams susijusiems su 2030-aisiais. Analizuosime, kas yra būtina iki 2030-ųjų atlikti. Ir matysime, ar tie tikslai buvo pasiekti, ar ne, ne ar reikia juos koreguoti. Kai dėl diskusijų dėl 2050 metų perspektyvos, aš jau sakiau, kad mums jūsų nuomonė bus svarbi. Mes žinome, kad jūs renksite klausimus ir komisija be abejo e, dalyvaus tuose klausimuose, jeigu sulauksime jūsų kvietimą. Ačiū. Dėkuoju. Žodis pranešėjai apibendrinimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visoms visiems kolegoms už konstruktyvius pasiūlymus. Ponas ir ponai, mėly kolegos, noriu priminti vieną dalyką. Mes e, turime parengti pranešimą savo komitete, o mūsų komitetas yra pramonės energetikos mokslinio tyrimų komitetas. Aš prisipažįstu, jog jeigu būčiau investuotoja ir turėčiau investuoti į energetikos sektorių ar, ar į mokslinius tyrimus Europoje, tai tas pranešimas, kurį aš pati pristačiau, nesu tikra, kad tas pranešimas su, nesu tikra, kad jis suteikia pakankamai informacijos investuotojui, kur ir kaip investuoti. Turime renkti realistišką dokumentą, kuriame turėtų būti pakankamai aiškios informacijos susijusios su aiškumu dėl investicijų. Ir būtent e, todėl aš išplatinau pakeitimų sąrašą. Aišku, tas sąrašas yra e, ribotas, turint omenyje teksto apimti. Tačiau tai gali leisti patobulinti tą e, pasiūlymą. Nes gal, galų gale, kaip sakiau, turime siekti, kad pranešimas būtų realistinis ir kad jame būtų pateikti, kaip galima, konkretesni atsakymai į klausimus, kaip viskas e, keisis ir kas vyks e, energetikos rinkoje Europoje ateityje. Buvo kalbama apie lankstumo aspektą. Pateiksiu klausimą irgi, galvodama apie realizmą. Sakysim, pasaulį, jeigu pasaulyni mastu yra veikiama klimato kaitos srityje, ką dar galime daryti? Visi turi suprasti, kad šiame pranešime turime aiškiai kalbėti apie perinamąjį laikotarpį ir aiškiai vardinti, ką turime daryti. Ir čia du laikotarpiai svarbus 2030-2050. Mes nu, nustatėme tikslus atsinaujančios energijos šaltinių srityje iki 50 metų. Ir Negalime taip pat ignoruoti kitų energetinių produktų vaidmens, siekdami tų tikslų, kurie yra fiksuoti 50 metams. Tuo būdu negalime ignoruoti dujų kaip energetikos e, šaltinio ir negalime ignoruoti kitų energijos šaltinių. Paskui kalbėsime apie skalūninės e, dujas, bet turime suprasti, kad jeigu yra tam tikrų energetikos šaltinių Europoje, jeigu yra naujų išteklių, netgi ir naftos Europoje, vis dėlto turime į tai atsižvelgti ir nagrinėti šitas galimybės. Kitas aspektas. Ekonomikos ir netgi kultūrinio lygio skirtumai tarp ES valstybių narių. Kai kurios e, valstybės narės turi suprasti, jog e, yra labai didelė paklausa kai kurių energijos e, šaltinių ir netgi kultūrinių ir, ir ekologinių požiūrių tai gali būti tam tikras žingsnis atgal. Tačiau turime suprasti, jog 27 valstybės narės juda į tuos tikslus 50 metų skirtingų greičių ir jų sėkmė siekiantų tikslų nėra vienoda. Turime matyti aiškiai šitos dalykus ir atitinkamai apibriežti energetinę politiką, todėl kad tai yra politika, kuri vaidina esminį vaidmenį Europos piliečių gyvenime ir išgyvenime. Kai kurie, aišku, gali sauliaisti prabangą elgtis kitaip, tačiau kai kurios kitos valstybės narės neturi tokios prabangos. Ir baigdama, noriu paprašyti jūsų pagalbos, kad parengtume kaip galima aiškesnį pranešimą, fiksuodami 50 metų tikslus ir būtinai turime e, įvertinti ir labai racionaliai įvertinti 20 ir 30 metų tikslus. Tekste, aišku, galėsime pateikti pakankamai domenų, kurie leis išlikti realistiškiams mums. Pir, pirmininkė, dėkoju poniai Cavella. Viešieji klausimai vyks 18 e, rugsėjo nuo 15 e, iki 17 valandos. Pakeitimai turi būti pateikti iki rugsėjo 19 dienos 12 valandos. Okay, the Kitas tarputvarkis klausimas yra ES biudžetas 2013 metai. Žodį suteiksiu iš karto pranešėjai, kurie kaip būti kofer, prašau. Thank you, Chair. Dear colleagues. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, jeigu biudžeto klausimai jūsų nedomina, tai manau, kad jūs klystate. Dėrybos su biudžeto komitetu vyko pernai ir dar metus prieš tai. Situacija buvo tikrai nelengva, tokia pat sunki kaip dabar. Tad kvieščiau visus sako kalbėtis. Pirmininkas, minutėlę lūkterėkite, kolega. Ponios ir ponai, jeigu neketinate sekti šio klausimo svarsimo, prašyčiau tyliai išeiti iš salės, kad ponas Butikofer galėtų pasisakyti. Quietness for his speech. Okay, thank you. You can go. I would... Ponas Butikofer. Kviešiau kolegas paskirti dėmesio tam, kad sužinotų, kokia yra situacija. Nes mums teko sunki užduotis dėrėtis dėl biudžeto. Europos komisija savo biudžeto projekte, kuris buvo adaptuotas balandžio mėnesį, dviem procentais numatė padidinti signavimus mokėjimus, tiek, kiek siekia infliacija, nedaugiau. Ir mokėjimams buvo padidinti asignavimai 6,8 procentus. Visą tai atsižvelgiant į ankstesnių metų rezultatus. Pirmoje A e, antraštinėje dalyje, e, kur numatytos lėšos augimui ekonomikos užimtumui, 4,1 turėjo siekti padidinimas ir 17 procentų turėjo, daugiau negu 17 procentų turėjo siekti asignavimai mokėjimams. Tačiau realybė yra tokia, kad mes labai atsiliekame nuo savo sutartinių įsipareigojimų, ypač asignavimų mokėjimams rytyje. 6,1 procentų turėjo didėti lėšos FP7 programai. Ir dabar yra numatytos lėšos, kurios siekia mažiau negu SIP ir FP7 teisiniai įsipareigojimai. Korepere buvo nuspręsta, kad biudžeto projektas, remiantis tarybos poziciją, bent jau pirmojoje A antrašinėje dalyje vietoj plus kablelis 4,1 procento bus padidintas tik 1,5 ir mokėjimų, asignavimų mokėjimų srityje vietoj 17,8 siūlomas tik 1,04 procento padidinimas. Kitaip tariant, kad tarybos, kitaip tariant, tarybos nuomonė mums bus leista gal pusę padidinti biudžetą lyginant su infliacijos lygiu. programoje. 40 procentų padidėjęs, yra siūloma komisijos siūlyme padidinti asignavimus ir sumažinti tiksliau ir įsipareigojimams siūloma mažinti mokėjimus 10 procentų, o mokėjimams 23 procentams numatytų CIP finansinių priemonių. Tai E, labai pakirs galimybę kurti darbo vietas, skatinti užimtumą ir ekonomikos augimą. Siūloma e, didinti e, finansavimą daugiau mokslo tyrimų ir plėtros projektams. Ir dabar biudžetas atrodo toks, kad mums tiesiog nepavyks at, nu, išpildyti tų numatytų poreikių ir tikslų finansinių priemonių sumažinimas būtų efektyvus tada, jeigu nepakenktų e, mažų vidutinių įmonių gebėjimui gauti finansavimą, o žinoma, kad krizės metu joms tai yra nelengva. Bus sunku įgyvendinti daugelį programų. Komisija analizavo situaciją ir asignavimai mokėjimams, kuriuos siūlo taryba, bus sunaudoti gegužės mėnesį jau kitų metų. Levija pranešime Europos parlamentas sutiko remtis trilogo darybomis kaip darbo pagrindu, mes visi balsavome už tai, kad būtų kita met, kitiems metams numatytas reikiamas išteklių lygis biudžete. Sakėme, kad turi būti elgamasi atsakingai ir kad negalima daryti dirbtinių lėšų mažinimų sprendimų. Mes taip pat sakėme, kad yra būtina įvertinti poreikius siekiant ES įgyveninti savo įsipareigojimus. Svarbu remti ekonomikos plėtrą ir užimtumą, ypač kalbant apie jaunus žmonės ir apie mažas ir vidutinės įmonės tų tikslų negalėsime pasiekti su tokiu biudžetu, kokį mums siūlo taryba. Aš manau, kad alternatyva yra aiški. Arba mes tiesiog atmetam šį. Jeigu mes priimsim į biudžetą, tai tuomet mums mm, teks bendra atsakomybė kartu su komisija ir taryba E, galutinai uždusinti mūsų mažas ir vidutinės įmonės ir ekonomikos augimą. Arba galbūt reikėtų, čia antrą alternatyvą, intensyviai kauti su taryba dėl kitokio biudžeto. Tai, aišku, nepriklauso tik nuo pranešėjo ar vien mūsų komiteto. Tačiau nemanau, kad labai padrasinantis dalykas yra matyti, kad daugelis kolegų mano, kad nėra būtina net skirti dėmesio šiam klausimui, kuris yra įtrauktas mūsų darbo tvarkė. Aš čia kalbu ne apie kažkokį atskirų asmenų bandymą priešintis. Aš galiu tiesiog gyventi su tokiu biudžetu, koks jis yra siūlymas. Tik aš matau, kad kolegos nesidomi. Politiškai man tai irgi nebūtų ypatingai svarbus dalykas. Aš galiu sujungti savo pastangas su kitais ir pabandyti išvengti galbūt labai negatyvaus poveikio e, to dalyko, kurį mums rengia taryba. Aš kalbėjau su šešėliniais pranešėjais, aš pasiūliau jiems pakeitimus, kuriuos reikėtų padaryti biudžete. Aš neketinu kad e, pasiekti tokio rezultato, kad bus atkurti visi pradiniai komisijos siūlymai reikės kai ką paukoti, kai ko atsisakyti. Tačiau manyčiau, kad reikėtų atkurti tas biudžeto eilutes, kurios yra susijusios su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir su mokslo tyrimais, taip pat su jaunimu. Tai turėtų būti ta mūsų linija, kurios mes privalėtume laikytis. Tokia būtų mano pozicija. O dabar dėl šio biudžeto paruošimo. Gali būti nelengva, nes mums reikės balsuoti rugsėjo trečią dieną. Kitaip tariant, neturėsime daug laiko per vasarą sustikti su šešėliniais pranešėjais. Europos parlamento nariai yra raginami pateikti pakeitimus iki rūpiučio 21 dienos. Dabar bandomieji projektai turime jų septynis, bet jau pradinis toks buvo siūlymas, kuriuos pasiūlė šio komiteto nariai. Tris iš jų gavo A įvertinimą. Kai, kai komisija vertino šios projektus, aš siūlyčiau, kad komitetas šiek tiek vėliau balsuotų paremdamas šiuos tris projektus projektus, kurie gavo šį labai pozityvų vertinimą, o kiti projektai vertinti C ir D raidėmis ar, ar dar kitokiais balais. Tai tiek būtų. Ačiū. Ačiū ponui Butikofer. O dabar EPP ir socialdemokratų atsovams teiksime žodį. Prašom, kolega, žodis jums. Aš manau, kad ponas Butikofer labai puikiai pabrėžė svarbiausius dalykus ir išreiškė mūsų susirūpinimą. Aš pritariu tam jo reiškiamam susirūpinimui, ypač kai kalbame apie užimtumo skatinimą. Aš turiu tokį klasikinį supratimą apie ekonomiką. Jeigu nori ekonomikos augimo, turi investuoti, kad tas augimas atsirastų. Ir jeigu biudžeto komitete nėra suprantamas šis poreikis, tai tuomet sunku suprasti, iš kur bus įmamos lėšos, kurias teks išleisti mokslo tyrimų srityje, užimtumo skatinimo srityje ir panašiai. Tad rakinčiau podną būti kofer, dėti tolesnės pastangas ir kovoti už pakeitimus. Aš esu įsitikinęs, kad daug kas iš mūsų mano, kad mes nematome, kad būtų atspindėtas mūsų kažkoks susirūpinimas čia, tad mes turėtume žengti reikiamus žingsnius, paraginami biudžeto komitetą tapti sąmoningais. Mes taip pat turime suprasti, kad būtinos investicijos tam, kad galėtume iš ekonominės duobės išlipti. Mes kaip institucija turime sistemiškai siekti, kad biudžete komisijos siūlymai būtų atkurti. Mes kalbame apie ekonomiką. Ir aš manau, kad čia bus kalbama daugiau apie administracinę, o ne apie veikimo ekonomiką. Laikas priimti reikiamus sprendimus. Ačiū kolegai Skinner. Dabar turėsiu pat savo suteikti žodį, nes taip pat esu šešėlinis pranešėjas. Mes turime aiškius prioritetus dėl praeitų metų biudžeto ir dėl biudžeto pagrindo. Aš manau, kad finansinis atsargumas, kurį patyrė valstybės narės, irgi turi atsispindėti ES biudžete. Be abejo, tai nėra labai tvarus sprendimas, priešingai, tai labiau provokacija. Mažinti nacionalinius biudžetus ir 7 procentais didinti ES biudžetą būtų provokacija. Ir, tačiau šventų karvių ieškoti nereikia. Mes kalbam apie būtinybę e, įgyveninti fiskalinę konsolidaciją. Ir dabar, kai kalbame apie politinius prioritetus, turime ieškoti konsensuso dėl mažų vidutinių įmonių inovacijų arba kaip paskatinti ekonomikos augimą. Džiaugiamės komisijos siūlum, siūlymu, kai siūloma padidinti finansavimą FP7 eilutėje ir kai kuriuose kitose siūloma didinti daugelį biudžeto eilučių, tačiau mes nepritarėme biudžeto didinimui, bet kai kalbame apie biudžetą ir inovacijas, turime numatyti reikiamą finansavimą tai sričiai. Dabar kitas klausimas, kaip išleidžiami pinigai. Pernai, e, kai pe, pernai mes matėme, kaip buvo rezultatai, turime pasirinkti kryptį tokią, kad būtų daugiau pinigų išleista bandomiesiams projektams, kad sumažėtų atotrukis tarp bandomųjų projektų mokslo tyrimų ir rinkos. Tam turime e, pasinaudoti ir privačiomis lėšomis. Dėl to bandomieji projektai 13 metų biudžete turi būti tinkamai finansuojami. Jie yra nukreipti teisinga linkme ir būtina, kad būtų užtikrintos investicijos į juos būtina laikytis rinkos požiūrį juos įgyvendinant. Tiek būtų mano indėlio į diskusiją, kalbant apie pono Butikofer pranešimą, galbūt komisija dar norėtų reaguoti. No commission... Uh, Nėra regis komisijos atstovų, ar ne? Mr. Butikofer. Pone Butikoferi, apibendrinimas, prašom. Na, aš manau, kad tai svarbi tema, o kiti gal taip nemano. Well, still we uh, need to vote. Na, dabar informacija dėl balsavimo. Balsuosime rugsėjo 3 dieną. Pakeitimų pateikimo galutinė data yra rūpiučio 21 diena, kaip ką tik sakė kolega Butikofer. Ačiū. I will leave the chair to Ms. Santori again. Aš žinau pirmininkavimą kolegijai. Hello. Bene. Inizia. Puiku. Dėkojame ministrui Stravos Malas, jisai yra Kipro sveikatos apsaugos ministras, jo portfeliui taip pat priklauso ir moksliniai tyrimai. Ir šiandien jisai atstovauja pirmininkaujančiam Kiprui, kaip tarybos atstovas. Turėsime 45 e, minutės diskusijoms ir galėsime susipažinti su pirmininkaujančio Kipro prioritetais, bei galėsime pateikti ministrui savo klausimus. Turėsite 10, 15, nuo 10 iki 15 minučių savo pristatymui ministrė. Žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, diskusijos įdomios, vyko įdomios diskusijos dėl mokslo tyrimo. Pone pirmininkė, kaip jau sakiau, e, džiaugiuosi galimybę čia būti. Man, ponios ir ponai, ponė pirmininkė, tenka didelė garbė pasisakyti įtre komitete ir pateikti pirmininkaujančio Kipro e, programą. Mes pirmininkausime Europos Sąjungoje ir dabar kalbėsiu apie mokslo tyrimų ir inovacijų sritį. Diskutuojant šią temą, mes pirmiausia turime turėti mintyje e, Lisabonos 2001 metų deklaraciją. E, Lisabonos sutartį mes kalbėjome apie tai, kad ES turi tapti dinamiškiausią planetos ekonomiką. Ir mes dabar turime įgyveninti šią savo pažadą. Dabar 2011 metai mes patyrėme ekonomikos krizę, ji drebina daugelio visuomenių pamatus ir e, dabar naujoji 2020 strategija apima inovaciją ir mokslo tyrimus ir tai yra mūsų naujosios strategijos vienas, vienas iš ramščių. Tad yra labai svarbu suteikti E, ir pasiūsti labai aišku ir apčiuopiamą politinį signalą ES piliečiams. Ir nėra jokios abejonės dėl to, kad išėjus, išeiti iš krizės galima tik skatinant ekonomikos augimą ir investuojant į inovacijas ir mokslo tyrimus. Kipras e, perėmė pirmininkavimą tarybai dabar labai sunkiu metu, kuris sutampa su dėrybomis dėl naujos programos, pagrindų programos mokslo tyrimams ir uh, Um, inovacijoms. Mes žvelgime labai rimtai į šį, į šį uždavinį ir siekiamsime labai konstruktyvių diskusijų ir su taryba ir sieksime ypatingai labai svarbu glaudaus bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Horizontas 2020 yra mūsų iš svarb, vienas iš svarbiausių prioritetų. Mes savo pirmininkavimo metu pabrėšime tris taip pat labai svarbias temas. Pirmiausia, kalbėsime apie Europos inovacijų ir technologijų institucijų EIT vadinamai. E, tai jis, tai jis taip pat yra minimas ES e 2020 e, teisėkuros pakete. Ir mes taip pat sieksime bendradarbiavimo mokslo tyrimo ir inovacijų srityje. Pabrėžiama bus nuolatos euro, Europos ir Viduržėmio jūros regiono dimencija. Mes taryba laikosi nuoseklaus požiūrio, etapinio požiūrio į siūlymus ir gyvendinimą. Parlamentas, jis, parlamentas pasisako e, už paketo požiūrį į atskirus klausimus. Pirmininkaujantį Daniją jau padėjo pagrindus kai kuriems darbams, buvo iškelti programos svarbiausiai siūlymai. Tačiau taryboje laikomasi dalinio požiūrio dėl pagrindų programos. Ji buvo priimta praėjusiu e, gegužės mėnesį. Taryba numatė e, kelis naujus aspektus jau pradiniam siūlymui. Kitaip tariant, keliami labiau ambicingi tikslai, 20 procentų e, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas numatytas, taip pat iškelti saugumo didinimo reikalavimai, taip pat minimi horizontalūs klausimai, kurie gali padidinti dalyvavimą šiuose programuose. Pone Madurel pritarė daugeliu išreikštų aspektų, kurie buvo minėti taryboje dėl pagrindų projekto. Mes taip pat e, jaučiame dėl biudžeto padidinimo teigiamą Europos parlamento nusistatymą. Viskas priklausys nuo to, kaip pavyks susitarti metės finansinės programos. Svarbiausias dalykas yra taisyklių nustatymas ir dalyvavimo specifinėse programuose. Mūsų pirmininkauti valstybė susitelks prie abiejų reglamentų, kur nustatomos tokios taisyklės. Supaprastinimas yra šio reglamento šerdis. E, šis pageidavimas išplaukia iš visų pageidavimų jau daugybę metų, tad labai svarbu yra tai, kad ne tik suinteresuoti subjektai, bet ir Europos parlamentas siekia to supaprastinimo, kaip sakoma pono Skavalio pranešime. Pirminis tikslas to supaprastinimo yra toks siekiama sumažinti administracinę naštą, suinteresuotoms pusėms siekiama taip pat sumažinti finansinių klaidų galimybę. Tuo pat metu ir būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp pasitikėjimo ir kontrolės. Kad tų tikslų būtų galima pasiekti, komisija pasiūlė visą eilę dalykų susijusių su paprastinimo paketu. Kitaip tariant, tai mes dar turime peržiūrėti ir apsitarti su e, suinteresuotomis pusėmis ir sprendimų prieėmėjais um, teisėkuros rytyje. Pone Jėglė neseniai pristatė pranešimą dėl dalyvavimo paketo. Tuos visus siūlymus turime atidžiai išnagrinėti. Diskusija bus sudėtinga Tad reikalingas tinkamas koordinavimas būtina atsižvelgti į sąsajas tarp dalyvavimo taisyklių ir taip pat būtina atsižvelgti į peržiūrėtą finansinį reglamentą. Pirmininkaujantis Kipras puikiai supranta, kaip svarbu turėti lankščias taisyklės ir supaprastintas taisyklės kad galima būtų sėkmingai gyventinti horizonto 2020 nuostatas, kad ten galėtų dalyvauti visos interesuotos pusės, kad būtų galima tinkamai gyventinti e, programą keliant ES ekonomiką. Mūsų tikslas yra rengti intensyves diskusijas taryboje Liepą ir Rugsėjį kad būtų galima pasiekti bendro požiūrio ir spalio mėnesį, kai vyks konkurencijos taryba, kad galėtume jau turėti konkretų diskusijų rezultatą. Nikozijoje kitą savaitę vyks diskusijos, ten aptarsime e, šią temą, apsikeisim nuomonėmis ir apsitarsime dėl modelių mokslo tyrimų sryčiai. Tai galbūt atsispindės kai kas iš tų diskusijų ir rudenį tarybos susirinkime. Mes kalbame apie skėtinių tam tikrų programų rengimą, kur būtų aptariamos, aptariami pagrindiniai darbai susijęs su horizontu 2020. Ir e, mes matėme, kad siūlymai yra įvairūs. Pone Kavaljo pranešėja pateikė tų siūlymų. Komiteto nuomonė rūdienį bus pateikta ir mums tai bus iš tikrųjų labai svarbus indėlis diskutuojant dėl horizonto 2020 paketo. Yra būtina pasiekti bendrą dalinį požiūrį jau rugsėjo mėnesį šio požiūriu. Na ir dar vienas dalykas. Euro, Euratomo pagrindų programa susijusi su brandoliniais tyrimais. Mes Žinome, kad programą būtina perorientuoti, kad būtų užtikrinta geresnė bradolinių tyrimų veikla, kad ji būtų saugesnė, bet tai irgi yra susijęs su diskusijomis dėl bendros, e, e, dėl daugiametės finansinės programos. Mums taip pat čia reikalingas gruodžio mėnesį bendras dalinis susitarimas. Mes ypatingą dėmesį skirsime į tai, ką mums pasakys šio klausimo Europos parlamentas, ką pasakys šis komitetas dar iki rudens. Mūsų kitas prioritetas yra Europos inovacijų ir technologijų institutas. E, buvo pasiūlyta jį laikyti kaip vieną e, iš programos dalių, e, kalbant apie S2020 strategiją. E, jis yra būtinas sėkmingam ekonomikos augimui ir svarbu, kad būtų įtraukti visi trys žinių trikampio komponentai. Kalba, tai, tai yra mokslo tyrimai, aukštasis įsilavinimas ir inovacijos. Mes reiškime tvirtą paramą integruotam požiūriui, tam integruotam žinių trikampiui, nes būtina, kad būtų užtinka, už, užtikrinamas tinkamas inovacijų kūrimas, mokslo tyrimai ir teikiamas tinkamas aukštasis išsilavinimas. Mes matome, kad potencialo čia yra ir e, tolesniam konstitucijos vystimui. Ponas Lambert ir ponas Matijas pažymėjo, kad yra būtina tirti E, detaliau kai kurias nuostatas. Svarbu aptarti valdyseną, taip pat tinkamai pasirinkti vadinamosius kiks, kitaip tariant, žinių ir inovacijų bendryjas tinkamas, nes kiks yra glaučiai susijusios su diskusijomis dėl daugiametės finansinės programos. Taip pat turime neužmiršti, kad e, ta priklausomybė egzistuoja ir turime veikti atitinkamai, tardamiesi dėl naujų kiks Vėlgi, bendras dalinis sutarimas yra būtinas šiuo klausimu, tikimės jo pasiekti savo pirmininkavimo metu. Mes manome, kad e, dėl reglamento e, Europos inovacijų ir technologijų institute taip pat sutarimų pasieksime rudenį ir lapkritį vyks konferencija Kipre, kur tos klausimus irgi turėsime progą aptarti. Lapkričio 8-9 dieną vyks šis renginys. Dar keletą žodžių apie Europos mokslo tyrimų erdvę. Turime turėti mintyje, kad 95 e, procentai mokslo tyrimų vyksta valstybių narių lygmenių. Tokie dalykai, kaip tarp, nacion, tarp nacionalinio bendradarbiavimo gerinimas yra ypač svarbus žingsnis. Mokslininkams tai yra svarbu. Turime kalbėti apie lygių galimybių įtvirtinimą, kalbant apie mokslininkų judumą ir lyčių aspekto integravimą. Labai svarbu, kad Europos mokslo tyrimo erdvė būtų plėtojama, o tam mes ketiname įtraukti į savo darbo tvarkę šią temą, kai vyks konkurencijos tarybos posėdis. E, ši erdvė ne tik sukelia naujas galimybės, bet tai mums te, teikia ir naujų iššūkių. Aš tikiuosi įdomių diskusijų šią tema ir žinome, kad kai kurios valstybės narės reiškia tam tikrą susirūpinimą dėl programų gyvendinimo juose. Diskusijos dėl Europos mokslo tyrimo erdvės bus e, stimuliuojamos ir e, to, kad Europos komisija pateiks savo komunikatą šią temą ir mes jo tikimės kitą savaitę. Ministrai diskutuos šią temą spalio mėnesį konkurencijos tarybos posėdėje. Mes apie tai diskutuosime ir ERA konferencijoje, kuri vyks Kipre lapkričio 14 dieną. Šio klausimo tarybos išvados bus priimtos gruodžio mėnesį. Na ir dar vienas iš prioritetų yra tarptautinis bendradarbiavimas ir jos skatinimas mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Mes sveikiname komisijos ketinimus pradėti E, ir skatinti tolesnį technologijų bendradarbiavimą ir e, inovacijų bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Mūsų pirmininkaujantį valstybė tikėsi, kad tarptautinio bendradarbiavimo aspektas turėtų susispindėti visose priemonėse, kur įmamos į Europos mokslo tyrimų erdvė įgyvendinti. Tai yra susijęs su S2020 strategija. Mes tikimės, kad komisijos komunikate, kuris bus parengtas rūdienį, tie klausimai bus keliami. Gruodį diskutuosime šią temą taryboje. Ir mes taip pat diskutuosime apie tai, kas turi būti numatyta tarptautinio bendradarbiavimo srityje. E, kalbėsime taip pat apie viduržėmio jūros šalių bendradarbiavimą mūsų aptariamoje srityje. Mokslo tyrimai ir inovacijos suteikia unikalias galimybės viduržėm jūros šalims vystytis, vystyti savo potencialą, vystyti savo ekonomikas ir tai padėti žmonėm. Šiais sunkiais laikais, e, kai politinis nestabilumas pasireiškia daugelį tų šalių, e, tokios e, sritis kaip mokslo tyrimas ir inovacijos gali prisidėti prie situacijos stabilizavimo viduržėmio jūros valstybėse partnerėse. Tai gali paskatinti jų ekonomikos augimą ir politinį brandumą visame regione. E, Kairo deklaracijoje tai yra pasakyta ir Euromet konferencijoje e, Barcelonoje balandžio mėnesį mes nusprendėme pradėti diskusijas tarp e, atskirų ministrų šiais klausimais. E, mokslo tyrimų ir inovacijų programos yra svarbiausias instrumentas įgyventinant šią darbo atvarkę. Ir mes remsimės 185 straipsnėje minimomis iniciatyvomis. Kita savaitė vyks neformalus tarybos posėdis šią temą. Pone pirmininkė, baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Mes žinome, kad reikalingas pereimas nuo pagrindų programos, septintosios pagrindų programos prie horizonto 2020 nuostatų. Svarbu tink, užtikrinti tinkamą ekonomikos augimą. Dėl to mums yra būtina kuo greičiau pasiekti sutarimą, nes šiuo atveju laikas nėra mūsų sąjungininkas. Taryba ir parlamentas turi e, rasti kuo greičiau e, bendrą sutarimą artimiausiomis savaitėmis, kad kitą metą sutarimas būtų pasiektas. Aš jau diskutavau su kai kuriais iš jūsų ir esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas pritarė šiam tikslui ir aš tikiuosi dirbti sėkmingai su jumis e, kuo konstruktyviau. Norėčiau užbaigti pasakydamas štai ką. Mes susidurėme su iššūkiu, turime ne tik įtikinti ES piliečius, kad darome, ką sakome ir kad mūsų politika mes turime kad mūsų, užtikrinti, kad mūsų politikos padės pasiekti ilgai laukiamą ekonomikos augimo. Integracija ir solidarumas yra tie dalykai, kurie gali mums padėti. Būtina, kad būtų keičiamas į geriausią praktiką, kad būtų įgyvendinta ir kad tai padėtų mums visiems išlaikyti didesnį susitelkimą e, nukreiptą Europos integracijos linkme. Ir tuomet tai mums padės įveikti tuos sunkumus, kurie iškils mūsų kelyje. Turime atsiminti, kad mūsų principas turi būti vienas ir svarbiausias Europos integracija. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, ponė ministrė. Dabar žodis kolegoms. Pirmiausiai žodžio paprašė kolega De Campos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, dėkuoju už labai aišku pranešimą. Puikiai pristatėte prioritetus ir labai aiškus. Taip pat dėkoju už tai, kad e, esate pasirengę siekti tų tikslų ir kad esate pasirengę priimti horizontą 2020, tai yra didelis prioritetas, svarbus prioritetas mūsų komitetui. Turėdamas omenyje mūsų prioritetus, aš manau, kad mūsų laukia labai įdomus pusmetis. Šiame komitete, ponė ministrė, kai kurie kolegos, tarp kurių ir aš pats, Esame šiek tiek skeptiškai nusiteikę dėl Europos e, technologijų instituto, kadangi jisai ne visuomet atliepdavo mūsų lūkesčiams šioje srityje. Tarp komisija didino finansavimą šio instituto reikmėms ir mes norėtume paaiškinimų, kodėl jūs sakėte, kad tai susijęs su jūsų prioritetais, bet e, aš norėčiau jūsų paklausti, ar vis dėlto ir jums iškyla tam tikro nerimo dėl programos IET. Kitas aspektas. Mes taip pat e, norėtume išgirsti jūsų pasiūlymus per e, pirmininkavimą. Dėl didesnės prieigos e, užtikrinimo mažesnėms ir vidutinėms valstybėms prie mokslinių tyrimų. Kaip žinome, yra čia dar tam tikrų problemų, žinome, kad e, ištekliai yra labai koncentruoti. Šiame kontekste taip pat yra pabrėžiama pramonės e, dimencija, intelektinis potencialas, tačiau vis dėlto turime galvoti taip pat ir apie skirtumus tarp įvairių valstybių. Toliau kitas klausimas - sanglaudos politika ir bendrijos e, sanglaudos fondų panaudojimas siekiant e, pagerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų padėtį. Kai kuriuose valstybėse infrastruktūrų problemos yra išspręstos, panaudojant sanglaudos fondus, bet e, kol kas, pavyzdžiui, regioninės politikos e, komitetas nėra patenkintas dabartinė padėtimi, todėl kad e, mano, kad dar yra regioninės plėtros, regioninio vystimosi, regioninės politikos platmeje tam tikrų trūkumų. Norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote ir ką manote apie Viduržėmio jūros baseino rytinę dalį bei santykius su toje e, dalyje esančiamis valstybėmis. Norėčiau Jūsų nuomonės šitais klausimais. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Rodė. Na, taip, klausimo aš neturiu, tiesiog noriu padėkoti ponui ministrui už labai kompetentingą ir aiškę kalbą. Aš dar neturiu galimybės sutikti su pirmininkaujančio Kipro atstovais ir dabar išgirtau iš tikrųjų labai puikią kalbą. Noriu palinkėti jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkavimo metu ir tikiuosi, kad sėkmingai kartu dirbsime. Ačiū. Grazie al viceprezidente Rode, la parola. Dėkuoju vicepirmininkui Rode, dabar žodis e, kolegai Jonson. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už tokį puikų pirmininkavimo pradžios pristatymą. Dėkoju už labai taikles ir tiksles pastabas dėl to, kas vyksta Europos parlamente, kiek tai yra susijęs su 2020 horizontu. Aš Aldės frakcijai priklausau ir norėčiau su jumis keletą klausimų dabar aptarti. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą mokslinio tyrimų ir plėtros srityje. Man tai labai svarbu. Aš pats to e, platformai esu atstovavęs ir mokslinių tyrimų klausimus kuravęs Barcelonoje. Čia tik tai norėjau pasakyti, kad labai svarbu holistinį požiūrį taikant bendradarbiauti. Čia labai svarbi yra Baltijos jūros strategija šią prasme. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimo modelį. Tai galbūt galėtumėte, pavyzdžiui, ir viduržėmio jūros regione atkartoti Baltijos jūros modelio pavyzdį ir pasinaudoti Baltijos jūros gerąją patirtimi. Man atrodo, kad tai yra puikus pažangos pavyzdys. Ir jeigu jūs norėtumėte netgi kažką tai nukopijuoti iš Baltijos jūros strategijos, tai pirmin taip ir elkitės. Dabar dėl horizonto 2020, dėl dalyvavimo taisyklių. Aš labai teigiamai vertinu, kad jūs įtraukėte šį klausimą į pirmininkavimo programą. Aš tikrai apsidžiaugčiau dėl diskusijų, dėl dalyvavimo taisyklių. Aš e, savo frakcijos vardu esu pristatęs pakeitimų ir būtent šiuose pakeitimuose kalbame apie patį dalyvavimo taisyklių principą. Šios taisyklės turi būti kaip manoma paprastesnės ir suprantamesnės, nes Jeigu ne, tai ko gero nesulauksime savo darbo vaisių, darbo vaisių tiesiog. Taigi aš siūlau supaprastinimo principą įtraukti. Beje, mokslininkai, universitetai, mokslinių tyrimų centrai bei pramonės atstovai sako, kad visi vieno, vieningai sako, kad labai gerai yra dalyvauti programuose. Uh, pinigai yra vieno, dalyvavimas programuose yra visai kita, daug svarbiau gal net. Ir visi tai tą patį akcentuoja. Toliau kitas dalykas dėl biudžeto klausimų susijusių su, su Horizontas 2020 programa. Aš žinau, kad yra nemažai iššūkių mokslinių tyrimų srityje. Horizontas 2020 programai tie patys iššūkiai kyla, nes dabartinė ekonominė situacija yra labai sudėtinga. Ar jums netrodo, kad jūsų pirmininkavimo metu dėrėtų imtis iniciatyvos tam, kad taryboje būtų pasiekta dauguma tam, kad tinkamas dėmesys būtų kuri pritartų tam, kad tinkamas dėmesys būtų ir dermas dėmesys skiriamas moksliniams tyrimams biudžete. Dabar dėl Europos technologijų instituto. Iš pradžių labai skeptiškai tai žiūrėjau, ypač kai e, biudžeto lėšų buvo numatyta Europos technologiniam institutui, bet paskui e, supratau, kad tai yra labai svarbu Europos pramoniai. Na ir dabar tai netgi labai svarbu tų kiks prasme. Mano manimu, gerai būtų taikyti labiau horizontalų požiūrį tarp kiks vadinamųjų. Na ir jeigu galėtumėte tai pakomentuoti bei palyginti horizonto 2020 skirtingas sritis, ar jos yra vienodai vertinamos, ar vienodas dėmesys joms skiriamas, tai būtų labai gerai, jeigu išgirstume apie tai. Dėkuoju, pane ministrė, dėkuoju už pirmininkaujančio Kipro prioritėtų pristatymą mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Už labai aišku pristatymą linkiu pirmininkaujančiam Kiprui kuo geriausios kloties. Ir e, tikiuosi, kad e, Kipro pirmininkavimas tikrai bus sėkmingas per ateinantį pusmetį. Mano klausimas toks. Naujoji programa Horizontas 2020 prad, iš pradžios turi maždaug 80 milijardų biudžetą. Jisai išdalytas e, šešiems metams maždaug 30 e, milijardų turėtų būti panaudota labai svarbiems e, prioritetams. O tai reiškia, kad e, kitoms e, valstybėms lieka maždaug po 2,5. Tai yra labai mažai. Ką Jūs apie tai manote? jeigu jūs norite pasiekti tikrai tikslus, kuriuos esate nusistatę. Antras klausimas. Europos parlamente lankėsi Danijos e, ministras Estergard, kuris užsima e, moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Pirmininkaujantį Daniją sakė, jog e, jinai norėjo pastumėti į priekį smarkiai e, E, procesą šioje srityje. Ir Danijai pavyko tik tai iš dalies įgyventi savo pažadus, kaip Kipras numato veikti šioje srityje. Turint omenyje, kad Kipro tikslai yra tikrai ambicingi, tad uh, ką Jūs manote, kurie tikslai tikrai realiai bus iki galo pasiekti per Jūsų pirmininkavimo pusmetį? Dėkoju. Kolega Butikofer, prašom. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, turiu du klausimus. Jūs kalbėjote apie savo viltį, apie tai, kad Europos mokslo tyrimų erdvė bus sėkmingai plėtojama ir kad jūs pasieksite horizonto 2020 tikslus. Kaip jūs tikitės to pereimo? Kaip jis gali būti švelnus, vadinamasis, tas pereimas? Jeigu taryba atmes svarbiausią tikslą bent jau įgyveninti mūsų sutartinius įsipareigojimus, kuriuos prisėmėme pagrindų, septintosios pagrindų programos uh, srityje, tai kaip mes įgyvendinsime tuos savo siekius. Tai būtų įdomu sužinoti, kaip jūs matote tą švelnų perėjimą. Ir antras klausimas. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą Horizonto 2020 programuose. Kolega štai iš Portugalijos paminėjo įdomų dalyką. Ilgą laiką buvo diskutuojama apie tam tikrą finansavimo lygį. E, ir buvo minimi net skaičiai. Kiek jūs, kiek jūs siekia nulį 15-10 procentų, kiek būtų lėšų skiriama užtikrinti mažų vidutinių įmonių dalyvavimui. Ir ar jūs norite pasinaudoti mažų vidutinių įmonių priemonę tikram finansavimui suteikti? Ačiū. Bene, allora se nessun altro chiede. Dėkuoju, jeigu nėra kitų norinčių paklausti, žodį suteikiu ministrui atsakymams. Prašom. Aš Ačiū už labai plataus spektro klausimus. Jie sudėtingi. Pirmiausias e, Europos technologijų institutas. Ponas Kompas uždavė klausimą. Na, tai yra ta, ta, ta struktūra, kuri remiasi privataus ir, ir, ir, ir viešo kapitalo partnerystė. Europoje mes mokslininkai nesame daug pažengę, pritraukdami e, bendradarbiauti privatų sektorių. Vienas iš silpniausių e, mūsų akademinio pasaulio taškų ir yra tas korporacinio finansavimo pritraukimas. Jungtinėse valstybėse, pavyzdžiui, ten e, mūsų valstybėje partnerė viskas vyksta šio požiūriu žymiai sklandžiau. E, turėtų būti paskelbtos atskiros iniciatyvos įgyvendinant programą. E, aš manyčiau, kad turėtų būti kūriami tam tikri inkubatoriai, kur būtų galima keistis patirtimi, mintimi, kur būtų galima sukurti tą bendradarbiavimo kultūrą tarp viešo kapitalo ir privataus sektoriaus. Ir e, mes turėtume dirbti rengdami programas, kurios būtų paremtos privataus ir viešo kapitalo partnerystė. Mes esame įdėję tris kiks vadinamuosius ir turėjome tam padaryti tam tikras investicijas, o dabar periname prie platesnės, ambicingesnės programos. Tikimės, kad galėsime sėkmingai įgyvendinti tų matytas programas, bet mes labai esame priklausomi nuo daugiametės finansinės e, kad daugiametės finansinės programos mes turime likti pragmatiški, turime žiūrėti į tai, ar pramonės dalyvavimas pat pasieks 75 procentus, kaip apie tai buvo sakoma. Mes turime pasižiūrėti, kaip pasiekiami pirmieji tikslai bent jau švietimo srityje. Mano supratimu, mes turėtume geriau dirbti ir glaudžiau bendradarbiauti atliktami strateginius tyrimus. Tai yra vienas iš svarbiausių Europos inovacijų technologijų instituto tikslų. Turime dirbti prie įvairių technologinių sprendimų. Jie minimi horizonte 2020. Turime žvelgti į, bent jau švietimo sektoriuje, į bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus kaip labai rimtą dalykų. Turime dirbti prie bendrų technologijų iniciatyvos. Tai yra strateginės investicijos, tai yra vienas kitą papildantis veiksmai, tai padės pastumėti pirmin mūsų mokslo tyrimus. E, svarbu nepamiršti tradicinio vaidmens ir ieškoti naujovių. Visa tai, be abejo, kaip jau sakiau, glaudžiai bus susijęs su biudžeto sprendimais. Jeigu aš teisingai supratau, ką jūs minėjote, mažų ir vidutinių valstybių, ar ne, prieiga, tai buvo svarbiausias klausimas. Ir ta čia ta diskusija yra labai plati, susijusi su Europos mokslo tyrimų erdve ir su ją susijusi sprendimais. Šiuose diskusijose dalyvaujame nuo 2004 metų. Europa išsiplėtė nuo tada. Tad ir diskusijos auga Europoje dėl naujųjų valstybių įsitraukimo į šią sritį. Ir tas įsitraukimas turėtų būti sėkmingas, kad ir ką mes benuspręstume, mes šios sprendimus remsime siekiu plėtoti šį įsitraukimą kompetencijos vardan. Kiekviena programa turėtų būti proga, kiekviena programa turėtų būti iššūkis. Kitaip tariant, būtent teikti struktūrinius pakeitimus, kai to reikia. Ir visa tai tam, kad tas dalyvavimas plėstusi. Mes plėsdami šį e, dalyvavimą neturėtume vengti iššūkių. Nereikėtų, kad būtų kuriama kelių greičių Europą šioje srityje. Sanglaudos politika yra labai svarbus dalykas, nes sanglaudos politika yra priemonė visoms mažoms ir vidutinio dydžio šalims kurti savo kompetencijos centrus. Jos gali turėti prieigą prie struktūrinių fondų, panaudoti juos dinamiškiau, geriau ir panaudoti sanglaudos politiką taip, kad galėtų kurti savo gebėjimus, kad galėtų kaupti tas žinias, kurios reikalingos, kad galėtų jos dalyvauti ES mokslo tyrimų programuose. Savo kalboje aš minėjau būtent šį dalyką. Ir e, dabar dėl bendradarbiavimo su viduržėmio jūros šalimis. Su rytinė dalimi šio regiono turime prisiminti, kad mes esame tų šalių kaimynai ir čia yra didžiulės ekonominio bendradarbiavimo galimybės ir ypač energetikos sektoriuje. Ir ne tik kalbant apie naftą, bet ir kalbant apie kitus energijos šaltinius tai yra tas sektorius, kur buvo pasirašytos dvišalio bendradarbiavimo labai vaisingos sutartis pavyzdžiui, su Šiaurės Afrikos kai kuriomis valstybėmis, Viduržėmio jūros rytų valstybėmis, tad mes norime šį bendradarbiavimą plėsti. Tai turėtų būti tam tikri politiniai įsipareigojimai. Tai yra tos šalis, kurios sėkmingai su mumis bendradarbiavo. Tai mes bent jau mokslo tyrimų lygmenyje galėtume sėkmingai bendradarbiauti ir tose srityse, kurios ekonomiškai yra įdomios mums ir, jį, ir toms valstybėms. Tai galėtų būti labai produktyvus bendradarbiavimas. Dėkoju, ponė Butikofer, už jūsų komentarus. Ponas Hansen klausė apie bendradarbiavimą mokslo tyrimų srityje. Aš manau, kad atsakiau jau. Dabar dėl dalyvavimo taisyklių. Tai yra vienas iš e, sudėtingiausių klausimų. Aš galėčiau pasakyti, kad savo atsakymą galėčiau pridurti, kad čia reikalingi labai tvirti sprendimai, kad dėl dalyvavimo taisyklių. Čia reikia paminėti porą svarbių dalykų, jūs žinote juos be abejo. Norėčiau pasakyti, kad mes pas paskutinius 12 metų turime patirties dėl to dalyvavimo, kaip rasti tų dalyvavimo kelių ir taip toliau ir panašiau. Dabar atėjo laikas ieškoti e, naujų kelių, naujų visą apimančių principų. Ir remdamiesi tais bendrais principais mes galėsime ko gero rasti sprendimus. Mes bandėme tą daryti, kalbant apie šeštą ir septintąją pagrindų programas. Ir matėme, kad kai kurios modelius pavyko įgyvendinti, jie veikia. Tačiau čia turėtume suprasti kai kurios dalykus. Galėčiau čia gal pasakyti savo asmeninę nuomonę. Galėtume pasiremti penktąją programą. Nes tuomet daug kas veikia paprasčiau ir gyvenimas buvo lengvesnis dėl to nes iš praeities ko gero irgi verta būtų pasimokyti dėl dalyvavimo taisyklių. Vėlgi, čia daug kas priklausys nuo daugiametės finansinės programos, jūs minėjote iš to kylančias problemas. Na, aš turėčiau pasakyti, kad nežinau, kiek kainuos horizontas 2020 tos programos įgyvendinimas. Aš tiesiog Pirmą kartą džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamentas stipriai remia šią iniciatyvą, kovoja už biudžetą ir aš manau, kad e, seniau nebuvo tokio to aktyvumo, tad mes sveikiname jį. Mums svarbu pasižiūrėti, kiek sieks tas platesnis paketas ir kas jame bus kiek bus galima skirti išteklių 20, horizonto 2020 paketui. Tikslai yra keliami ambicingi ES 2020 strategijoje. Ir aš jau sakiau, kad mes turime parodyti, ką mūsų žodžiai reiškia ES piliečiams. Jeigu pasiremsime tuo bendru principu, tai manyčiau, kad tuomet turėtume veikti išmintingiau ir pasiekti daugiau nepamiršta daugiametės finansinės programos. Ne, svarbu būtų nepamiršti paskirti lėšų tiems sprendimams, kad jie būtų gyveninti. Dabar dėl Europos technologijų instituto. Mano nuomonė dėl vadinamųjų TIKS yra tokia. Mes turime didesnį paveikslą, mažesnį paveikslą ir turime biudžetą. Juo remdamiesi turėsime veikti. Na, nesu labai tikras, tačiau tikiuosi, kad pasieksime kažkokį vidar, vidurio sutarimą ir kad tas sutarimas bus tvirtas. Jūs štai iškėlėte klausimus dėl biudžeto, aš jau atsakiau į jūsų klausimą iš dalies. Kipras, pirmininkaudamas Europos Sąjungoje, darys viską, kad būtų galima tinkamai parodyti, kokie yra mūsų svarbiausi pasirinkimai. Stengsimės manevruoti, stengsimės veikti produktyviai. 2014 metais turi būti paskelbta ir gyveninta programa. Mes norime labai konkrečių dalykų dėl dalyvavimo taisyklių, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Turime pasiekti tokio požiūrio, kuris labiau būtų remiamas taikinimu, kad visi susitartų, kad visiems tie sprendimai tiktų. Kol kas vyksta diskusijos kartais labai audringos, siekiant uh, priimti sprendimus dėl mokslo tyrimų finansavimo. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių, nes jaučiame politinį spaudimą. Ponas Butikofer, jis paklausė, kaip pereisime nuo pagrindų programos numeris 7 prie horizonto 2020, jeigu finansavimo truks lyginant su paskutiniuoju biudžetu numatyto dabar turimoms įgyveninti programoms. Kai vyko Danijoje konkurencijos tarybos posėdis, aš tuomet padariau labai rimtą pareiškimą. Sakiau, kad, kad jeigu negyventumėme programų, tai būtų pats neigiamiausias signalas, kokį galime pasiūsti piliečiams. Mes turėtume bent jau e, užtikrinti, kad mūsų įsipareigojimai būtų įgyvendinti. Na, suprantu, kad šalis gali turėti sunkumų. Ir suprantu, tai nėra mano nuomonė, bet suprantu, kad mokslo tyrimai yra ne visų prioritetas. Bet suprantu, kad šalis gali turėti sunkumų ir tai sąlygoja jų sprendimus dabar. Dabar dėl mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo. Mes remiame šį dalyvavimą. Kaip mes pasieksime to? Praeitie mes jau turime to patirties, mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo patirties. Jos labiau įsitraukdavo į tą vadinamąją skaičių gimnastiką. 15 procentų septintoje pagrindų programoje buvo iškeltas tikslas dėl dalyvavimo mažų vidutinių įmonių. Na, kodėl aš sakau, kad tai buvo gim, gimnastika? Na taip, tai buvo gimnastika, nes toks buvo bendras tikslas - 15 procentų įmonių įtraukti. Mes žaisdavom skaičiais ir E, mes programas koreguodavome taip, kad galėtume pasiekti tuos nusistatytus tikslinius skaičius. Mes tiesiog skatinome, kad mažos ir vidutinės įmonės programuose dalyvautų ir įtraukdome jas į labai ankstyvus etapus. Tiesiog seniau mes e, įtraukdome jas, gal sakyčiau, per vėlai, o dabar yra numatyta jas įtraukti žymiai ankstesniuose etapuose. Mes žinome, kad mažos ir vidutinės įmonės yra Europos ekonomikos variklis, tad turime jas remti. Remti taip, kaip jos yra remiamos jungtinėse valstijose. Nes Aš manau, kad mažos ir vidutinės, ir vidutin, mažos ir vidutinės įmonės yra sprendimas mūsų kriziniai situacijai. Aš Jums kalbėjau apie bendrą iniciatyvą, apie privataus ir viešo e, finansavimo partnerystę. Tos priemonės, tie ramšiai turimi, turi padėti kurti pridėtinę vertę nes privatus sektorius turi bendradarbiauti su viešuoju siekiant tos pridėtinės vertės. Tai yra mokslo srityje, tai yra ypatingai svarbu, nes tai padeda rasti sąsajas tarp mokslo tyrimų srities ir verslo srities. Jūs ko gero esate girdėję mirties lėnio pavadinimą, kitaip tariant, uh, ta, apie tą didžiulę prarąją tarp verslo ir mokslo tyrimo. Taigi ta praraja turi būti užpildyta. Būtina imti strateginių sprendimų, kad tos partnerystės tarp privataus e, sektoriaus ir mokslo tyrimų sektoriaus būtų daugiau, nes tai, kaip jau sakiau, padės rasti sprendimus daugeliu klausimų. Ačiū. Grazie ministro, credo sia stato un dibattito apprezzato, interessante. Dėkoju už e, labai turiningas ir įdomias diskusijas. Dėkuoju ministrui už pranešimą ir puikius atsakymus. Dėkuoju visiems komisijų, komiteto nariams. Iki pasimatymo. Mėly kolegos, primenu, kad komitetas toliau dirbs šiandien nuo 15 valandos šioje salėje. Susitiksim 15 valandą. Pažiūrėjau.